Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre. Ponios ir ponai, kviečiu susėsti. Dabar man labai malonu, gerbiami kolegos, pasveikinti pas mus atvykusią baronienę Katriną Aštin, kuri yra sąjungos mm, vyriausioji galiotinė užsienio ir saugumo politikai, taip pat komisijos vicepirmininkė. E, ji e, pažadėjo pas mus kas metą apsilankyti ir dabar jau antrą kartą lankosi apsinaidama e, pristatyti naujausius poslinkius Kaip žinia, per pastarusius metus įvyko daug poslinkių, pradėjo veikti deramai išorės veiksmų tarnyba, e, kurios, e, kuri vadovaujasi darbo metodais, kuriuos e, anksčiau išplėtojo vystojo bendradarbiavimo generalinis direktoratas. Taip pat yra pateikta nemažai priemonių dėl išorės politikos finansavimo. Ir ponė Aš ten e, pristatys tas priemonės, e, naujausius poslinkius dėl vystojamojo bendradarbiavimo e, priemonės ir numatoma įdėkti tam tikrus pokyčius, pavyzdžiui, dėl bendradarbiavimo su kylančios ekonomikos valstybėmis ir taip pat numatoma galimybė bendrą programavimą atlikti su valstybėmis narėmis. Dėkoju, e, ponia Ašten, kad e, pas jūs atvykote, kad pristatysite mums ES e, užsienio politikos elementus, kurie susiję su vystimosi dalykais. Taigi, daugiau nesiplėsiu ir iškart suteiksiu jums žodį. Labai ačiū. Malonu man pas jūs lankytis. Jau senokai mes nesimatėme Pone pirmininkė, vienas iš dalykų, kuriuos, manau, mes galėsime apsvarstyti per artimiausią valandą, būtų tai, kaip užtikrinti, kad politinės priemonės duotų daugiau naudos. Aš manau, jums tai irgi rūpi, todėl esu visiškai atvira naujoms mintims, kurias jūs galėtumėt pateikti. Šiuo metu konsultuojusi su dabartinę pirmininkę ES, Daniją ir būsimą Kiprų, ką galima padaryti, kad e, naudos daugiau gautume panaudodami ir politiką, politinės priemonės. Taigi, praėję metai buvo iš tiesų kupini iššūkių. Arabų pavasaris dominavo mūsų kaiminystės politikose ir strategijoje ir nebejotinai Europos ekonominė krizė privertė peržiūrėti politinių priemonių įvairovę. Todėl aišku, kad esantiems sunkie, ekonomikos sunkumams ir pasikeitimams pasaulyje tvari plėtra bei skurdo išnaikinimas kaip politikos rytis įgyjo esminės svarbos ir tapo mūsų politikos širdimi. Mes nebijotinai pasiekėme pažangos. Pavyzdžiui, švietimo srityje per 9 milijonus vaikų galėjo lankyti pradinę mokyklą. Daugiau nei 5 milijonai vaikų buvo paskėpyti nuo timų ir per 750 tūkstančių živ infekuotų asmenų gavo reikiamą gydimą. Taigi mes galėtume sudaryti visą sąrašą paramos priemonių skirtų pilietiniam visuomenėm plėtoti ir infrastruktūrai plėtoti. Mūsų santykiuose yra ir tos valstybės, kurios šiuo metu pasiekė lemiamą perinamojo laikotarpio etapą. Todėl būtina užsitikrinti, kad kuriant institucijas, plėtojant paramą, ta parama pasiektų žmonas, kad mūsų remiamos šalis užtikrintų demokratijos plėtrą, lygybės principų įtvirtinimą ir kad visi galėtų pasinaudoti vykstančių procesų. Jo lab, kad tas procesas turi būti sėtinas su ekonomikos augimu ir tvaria plėtra, kuri yra būtina norint e, teikti naudos remiamos, kiekvienam remiamos valstybės piliečiai. Visą tai nebejotinai nusipelno paramos, bet ta parama turi būti nuosekli ir darni. Padėtis labai sudėtinga ir ne tik tai mūsų kaiminystėje, bet ir toliau. Ir kai kalbame apie besikeičiančią kaiminystę, nereikia pamiršti, pavyzdžiui, valstybių e, pietiniuose Saharos pakraščiuose, nes Afrikos valstybės, Karibų regiono valstybės, Ramiojo vandenino salų valstybės pasižymi dabar dinamišku vystimusi ir arabų pavasario poveikis, teigiamas poveikis jaučiasi beveik visame pasaulyje. Todėl būtina užtikrinti, kad gerais pasikeitimais nebūtų pasinaudota represijoms. Taigi susidurėme su daugeliu iššūkių, tarp jų klimato kaitos iššūkių. Todėl turime būti tikri, kad bus parengtos tinkamos skurdo mažinimo programos ir kad valstybėms parama bus teikiama nuosekliai. Galiausiai 21 amžiuje mes nebeturėtume kalbėti apie badą. Badą bet kurioje pasaulio dalyje, nes man badas reiškia, ir, um, reiškia tikrą tragediją, o 2012 metais mes vis dar kalbame apie badą ir kuriame kovos su badu strategiją. Taigi mes imamės trumpalaikių priemonių, užuot ieškoja ilgalaikių sprendimų. Ką dar galėčiau pasakyti? Jeigu pasižiūrėsime į viską, ir viską vertinsime pagal tai, kokia situacija susikūrė po Lisabonos sutarties, tai turiu pasakyti, kad plėtros vystimosi politika ir saugumo politika glaudžiai persipinė tarpusavė. Nes kai kalbame apie saugumą, turime kalbėti ne tik tai apie tai, kad būtina užkirsti kelią karui, būtina užkirsti kelią karo sukeltiems baisumams. Saugumas reiškia, kad žmonės turi gyventi visuomenė, kurioje jaučiasi visokiojopai apsaugoti, o valstybė yra pajėgi jiems padėti. Būtent todėl mes kūrėme, mes plėtojame atitinkamas strategijas ir į vairias strategijas stengiamės inkorporuoti atitinkamus e, elementus. Kalbant Kalbėdamiesi su įvairiomis remiamų valstybių visuomenių grupėmis, mes taip pat stengiamės įsiklausyti jų balsą, kad būtų galima išplėtoti tinkamą strategiją, užtikrinančią visą keriopą saugumą. O saugumas reiškia, kad šalyje nėra bado kad yra išspręstos pagrindinės veikatos apsaugos problemos, kad jauni vaikinai nėra verbuojami teroristais tapti, kad atli, vykdomi pakeitimai kurie leidžia visuomenėms įsitraukti į bendrą gyvenimą. Kokie būtų pavyzdžiai? Pavyzdžiui, mobilios um, ligoninės, poliklinikos, taip pat um, policijos mokymas, kad visuomenė jaustusi saugesnė, aprūpinimas maistu, uh, kur, maistu, kuris pasiekia kiekvieną parama pilietinės visuomenės plėtrai. Visą tai yra daroma atsižvelgiant taip pat į valstybių iš šalių gebėjimą užtikrinti žmogaus teisės, o piliečių gebėjimą turėti tokią vyriausybę, kokios jie pageidauja. Dirbu aš ne vieną kartu su kitais savo kolegomis ir ne tik tai su um, Andres Pybelgu, kuris uh, daug dirba ir su jūsų uh, komitetu, bet taip pat ir su komisijos nare Georgieva, kuri uh, padeda nelaimės ištiktiems kraštams. Turiu galvoje tuos kraštus, kurie nebūtinai nukenčia nuo tokios katastrofos, kurią sukelia sumanis. Tai gali būti Jemenas, mes turime parengę labai geras trumpalaikės pagalbos strategijas, kaip ir ilgalaikės pagalbos strategijas. Taip pat mes bendradarbiaujame su tokiomis e, šalimis kaip Pietų Sudanas, kuris šiuo metu susiduria su ypatingais sungumais, apie tai dar kalbėsiu. Taigi, plėtodami tarp institucinę bendradarbiavimo kultūrą ir bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų, mes investuojame tam, kad e, darbas vyktų sklandžiai. Kurdami naujas tarnybas Europos Sąjungoje, paprastai ieškome naujų sąlyčio taškų. Ir bet Todėl turime užtikrinti, kad dirbtume darniai ir sklančiai. Taip pat noriu e, padėkoti visiems pareigūnams, kuriem dirba generalinėme DEFCO direktute, e, mano tarnyboje, krizių valdymo centre, visiems už bendras pastangas siekti vieno tikslo. Mūsų tikslas yra vadovautis bendrais tikslais, o tai yra taika ir klėstėjimas, ekonominis klėstėjimas ir plėtros partnerysčių plėtojimas. Aš jau sakiau, kad pasaulis šiuo metu susiduria su didžiuliais iššūkiais, tačiau jūs taip pat žinote, kad mes bandome sukurti tokias sąlygas, kad mūsų pastangos užkirstų kelią galimiems konfliktams, o tai yra labai sudėtingas uždavinys. Tie kurie atsiduria konflikto zonose, puikiai žino, ką reiškia įsisiubuojantis konfliktas. Kenčia vaikai, žmonės negali pasirūpinti savimi, greunama ekonomika. Niekas taip negreuna ekonominio gerbuvio kaip karas. O tai reiškia, kad vėlgi reikia teikti paramą vystimuisi, todėl toksai visa apimantis metodas yra būtinas, nes per jį mes galime remti augimą ir galime remti taiką. Vienas iš naujausių pavyzdžių mūsų ilgalaikio santykio plėtojimo yra susijęs su strategija Afrikos kyšulio kraštui. Niekas, aišku, nevyksta vienu metu. Pirmiausia, dabar sėkmingai jau buvo, pasirodė sėkmingi kovos su piratavimu rezultatai. Ir jeigu anksčiau piratai veikė 11 um, 11 jūrmilių atstumu, tai dabar jie veikia tik už 11 tūkstančių jūrmilių atstumo nuo pakrantės. Yra įvairiausių priežasčių, kaip mes stengiamės bendradarbiauti su pakrantės valstybėmis, nes e, piratavimas daro poveikį pakrančių valstybių ekonomikai, turizmui ir gebėjimui sėkmingai ekonominę prasme vystytis. Iš savo pusės mes uh, dalyvaudami e, aprūpinimo, pasaulinėje aprūpinimo maistų programoje palengviname vadaujančių dalį. Labai dažnai laivų karavanai 12-13 laivų iš įvairiausių valstybių narių remiami sraigtasparnių iš oro uh, bando sėkmingai kovoti su piratavimu. Bet kita vertus reikia spręsti problemas pačioje šalyje, nes ne jūroje, o sausumoje glūdi visos problemos. Todėl reikia surasti tikras alternatyvas, kurios leistų dažnai jauniems vaikinams, net ir berniukams užsitikrinti pragyvenimą, užuot užsijėmus piratavimo. Nes dabar piratavimas duoda tūkstančių dolerių pajamas, o dirbdami savo šalyje, dirbdami žemėje, jie gali uždirbti vos keli šimtus. Mes turime remti uh, naująją uh, lyderių kartą - Tanzanija, Kenija, Pietų Afrika, Seišeliai, Mauricijos sala. Visose šitose valsty, visos šios valstybės nori bendradavauti su mumis, ieškodami problemų sprendimų. Taigi politinis sprendimas yra susijęs su e, tvirta humanitarinės pagalbos programa ir taip pat įvairiomis misijomis, kurių pagalba mes stengiamės užkirsti kelią laivų grobimui ir stengiamės užtikrinti geresnę ateitį žmonėms jų šalyje. Kai kalbame apie gerovės kūrimą, tai šiuo atveju tikrai reikia pagalvoti, ką mes galėtume padaryti AKR šalims apskritai. Aš žinau, kad jūsų komitetas daug dirba su Afrikos, Karibų jūros regiono ir Ramio vandenino valstybėmis. Šioje srityje turime užtikrinti, kad bus vadovaujamasi strateginių požiūrių. Žinote, kad išorės santykių tarnyba inicijuoja naują programavimo etapą kitam Europos plėtros fondui. Tai jau bus vienuoliktasis programavimo etapas. Ir mes tikrai džiaugiamės jūsų komiteto indėliu taip pat Louis Michelio indėliu, kuris šiuo metu kartu pirmininkauja AKR jungtiniai parlamento asamblėjai ir dėko, esame dėkingi jums visiems. Aišku, mes remiamės jūsų sukauptą patirtimi ir žiniomis apibrėždami reikalavimus naujam programavimo laikotarpiu, nes tai yra labai svarbu, kadangi būtina užtikrinti visą apimantį požiūrį ir savo veiksmus pirmiausia grįsti vystimosi tikslais, o vystimasis yra susijęs su institucijomis, kurios turi būti stiprios, taip pat susijęs su demokratijos plėtra ir žmogaus teisų apsauga. Aš žinau, kad um, pastarojo meto komisijos komunikantas uh, pokyčių darbo tvarkė yra dabar uh, svarstoma, bet ji yra skirta tam, kad būtų galima kad būtų galima pasiekti didesnių pokyčių. Ne tik tai šio komunikato pagrindu, bet taip pat ir busene patvirtintais principais mes tengiamės sustiprinti pagalbos efektyvumą ir siekiame, kad vidutinių pajamų šalių grupai patektų vis didesnis skaičius valstybių. Mes e, stengsimės padėti toms valstybėms veiksmingai programuoti veiksmus, nes jos pačios gali padėti savo skurdžiausiai gyvenantiems gyventojams. Dar vienas dalykas, kad e, dėl daugelio priežasčių nepavyksta pasiekti numatytų tikslų. Kartais tai yra politinės priežastės, kartais e, vyriausybės ne nori imtis veiksmingesnių priemonių. Daugeliu atveju praktiškai mes kalbame apie institucijų nesugebėjimą a, e, siekti realių rezultatų, realios naudos ir tam, kad mūsų e, remiamos bendruomenės vystytųsi, nepriklausomai to, ar tai yra miesto ar kaimo bendruomenės, jos turi e, gauti paramos. Ta parama gali būti teikiama per infrastruktūros plėtotą, per švietimo sistemos plėtojimą vietos lygių. Bendruomenėms reikia infrastruktūros įvairiausia prasme, kad galėtų gyventi, mokytis ir prekiauti. Uh, jeigu jūs pasižiūrėtumėte, ką reikia padaryti Haityje ir įvairiose salos dalise, kiek paramos reikia nukreipti, kad saloje atsirastų tas potencialas, kuris leistų šaliai būti ne vien primityve eksportuotoje, bet taip pat leistų suteikti išsimokslinimą savo žmonėms, kad tie, kurie kuria, kurie gamina, galėtų panaudoti žinias ir a, pasiekti aukštesnį gamybos kokybės lygį. Pavyzdžių būtų labai daug, bet aš tikriausiai neturiu tiek laiko jiems išvardinti, bet yra esminių dalykų mūsų santykiuose su tos, tomis valstybėmis. Taip Yra valstybių, kurios sugeba tvarkytis, bet ne visada pakankamai gerai. Ir kartais kai kurie teoriniai pamastymai yra naudingi, bet ne visada pasitvirtina praktikoje. Jeigu mes pažiūrėsime ir galvosime, kad vyriausybės gali viską padaryti, būdamos ten viršuje, tai tikrai nėra taip. Todėl principas iš apačios į viršų yra kur kas um, praktiškesnis ir naudingesnis. Kalbant apie visas remiamas valstybės, tai dalis jų yra mūsų strateginės partnerės, kai kurios tik partnerės, o kai kurios šalis tik artėja prie partnerystės ir mes tenksimės padėti, kad jos galėtų duoti naudos dirbdamos savo piliečiams. Dar keletą žodžių, jei leisite, noriu pasakyti apie klimato kaitos reikalus, apie tai jau šiek tiek užsiminiau, bet tai yra atskiras klausimas ir klimato kaitą mes turime susijęti su tvaria plėtra, tvariu vystimusi. Tai ypač svarbu mažoms valstybėms, kurios įsidėšiusios Karibų jūros ir Ramiojo vandenino salose. Galima aiškiai suvokti, kokią poveikį daro klimato kaita šioms e, valstybėms. Todėl mums reikalingas labai aiškus ir tvirtas metodas. Reikia, kad jų vyriausybės sugebėtų prisimti atsakomybę už porą dalykų. Pirmiausiai, tai švelninti klimato kaitos poveikį. Iš tiesų, vyriau... mums reikia pagalvoti, kaip remti tas šalis, kurios nukenčia dėl klimato kaitos. O o poveikis klimato kaitos yra skirtingas. Pavyzdžiui, kasmet vienam ar kitam kaimui uh, potviniai daro nuolatinę žalą, kaip remti tokias bendruomenės, kaip remti jas, kad jos galėtų išgyventi besikeičiančiomis sąlygomis ir net tos pokyčius panaudoti naudai gauti, kaip susijęti mūsų strateginį darbą, o tai reiškia kad būtų įtvirtinti labai aiškus tikslai ir vertės klimatos kaitos rytyje su uh, tais stambiais e, e, sprendimais, kurie e, būtų taikomi tarptautinių lygių. Mes visi esame tose pačiose rogėse šiuo atveju ir pagalba vystimus ir reiškia ir pagalba mums. Dar keletą žodžių apie Sudaną ir Pietų Sudaną. Mes bendradarbiaujame su abiejų šalių vyriausybėmis. Pietų Sudano vadovui aš sakiau, kaip uh, didžiavausi stovėdama greta jo labai karštą dieną inauguracijos ceremonijos metu ir stebėdama, kaip kyla stiebų naujoji valstybės vėliava. Mes galvojame apie paramą, kokią galėtume teikti, tiek remdami a, vystimasi, pavyzdžiui, remdami labai neišplėtota infrastruktūra ir kaip paskatinti abi valstybės bendradarbiauti. Džiuboje mes visi gyvenome vienoje ir toje pačioje teritorijoje ambasadoriai ir ES delegacija. Bet mes turime užtikrinti, kad būtų tinkamai užseimama programavimu ir tinkamai sudaromi planai. O tinkamumas reiškia, kad turi būti pasiekta praktinių rezultatų. Jiems ką reiškia parama? Parama reiškia, kad jie uh, a, turėtų tarp pietų ir šiaurės įspręsti savo problemas, savo politinės problemas. Ir jie turi puikiai suprasti, kad reikia spręsti ir naftotekio problemas, nes būtent naftos gavyba ir eksportas sudaro apie 80-90 procentų jų valstybės pajamų. Bet kitas dalykas, kad jie turi suprasti, jo gali gauti naudos ir iš žemės ūkio. Dabar dėl Birmos, Mianmaro. Uh, nes mes išvelgiame ten didžiulį stebinantį potencialą. Aš vyksiu tenais balandį. Ir e, su Sansučiai mes sutarėme, kad e, vykstant vietos rinkimams mes tenai lankysimės. Taigi lankysiuos aš ir Andris Pybalks. Mes turime aiškiai te, e, parodyti, jog labai daug ko tikimės iš Birmos. Procesas, kuris ten prasidėjo, dar nepasibaigė mes norėtume, kad rinkimai praeitų sklandžiai, kad iki šiol įkalinti politiniai kaliniai būtų paleisti į laisvę ir kad regionai, kuriuose dar vyrauja konfliktai, nurimtų. Todėl noriu palinkėti visiems, kurie dirba reformos Birmoje labui ir taikos Birmoje labui, jų darbas būtų sėkmingas. Ir e, mes galvojame apie, dele... aš vyksiu tenai galvodama apie galimą Europos komisijos delegacijos atidarimą. Galėčiau dar kalbėti apie kitas pasaulio šalis, apie Afganistaną galėčiau labai daug e, pasakyti ir tą stulbinantį darbą, kurį mes atlikome Afrikoje, kurį Europos komisijos delegacijos uh, atliko Afrikoje, dirbdamos su valstybėmis narėmis ir su a, Europos komisijos tarnybomis. Bet yra du dalykai, kuriuos aš noriu Jums pasakyti. Tikrai reikalingas didesnis veiksmų darnumas tarp valstybių narių ir ES institucijų, nes tada įmanoma teikti paramos kur kas daugiau negu dabar daroma. Įmanoma tada pasinaudoti masto ekonomikos principų. O tai reiškia, kad visapusiškumas leis pasiekti dar daugiau. Taip pat aš stengsiuos, kad mūsų darbas būtų atliekamas vadovaujantis partnerystės principais. Ką tai reiškia? Partnerystės su remiamos šalies vyriausybėmis, su tarptautinėmis organizacijomis ir, aišku, partnerystė su Europos parlamente. Ir tai, kas vyks Rio plus 20, pasiteisino ir manau, kad ateityje tas pats partnerystės ir visa apimantiškumo principas taip pat pasiteisins. Tas darbas, kurį mes atliekame, yra labai glaudžiai susijęs su daugeliu elementų. Mes turime įtikinti privatų sektorių investuoti. Mes turime ES investicijų įstaigas, tokias kaip Europos investicijų banką, taip pat remti vystimas, įteikti paskolas, ypač teikti kreditus mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes jos gali pakeisti savo šalių um, ūkio augimo tempus ir ateitį. Mes turime dirbti su pilietinėmis visuomenėmis, taip pat su nevyriausybinėmis organizacijomis. Labai dažnai mes matome, kad tik dabar pilietinė tų šalių, remiamų šalių visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos įsitraukia į bendrą darbą. Taip pat Europos parlamentui reikia padėkoti už puikiai vykdomas įvairias stebėjimo misijas, kurios organizuojamos rinkimų metu. Visą tai yra taip svarbu, kad mes gautume kuo geresnius rezultatus, nes jie leis tęsti pradėtą darbą tai žinau, kad Europos parlamentas susitinka su daugeliu valstybių narių vadovų ir pilietinės visuomenės nariais. Ir tai padeda jiems suvokti, kokią naudą duoda demokratijos procesas. Pavyzdžiui, Libijoje yra 300 moterų organizacija, konferencija, yra organizacijos ir konferencijos Egipte ir kitose šalyse. Taigi kontekstas pats yra labai platus, kai mes kalbame apie pagalbą vystimuisi. Ir visada reikia tinkamai įvertinti visų tų partnerių pastangas ir tinkamai įvertinti AKR valstybių pastangas siekiant didesnio augimo. Merci beaucoup, uh, Lady Ashton. Uh, labai ačiū, Lady Ashton. Dabar suteiksiu žodį kolegoms. Žinote, kad labai daug laiko neturime, reikės balsuoti greitai. Siūlau kalbėti, pateikti klausimus e, neilgiau kaip 2,5 minutės. Pirmiausia, išklausysime keturis klausimus, paskui e, pane Ašten atsakys ir taip toliau. Dabar pirmasis ponas Mičelas. Dėkuoju, pirmininkė trumpai. Pirmiausiai noriu pasidžiaugti, kad atvykote, dėkojate, e, dėkojame, kad atvykote, tikiuosi, kad jūsų tarnyba dirbs gerai ir toliau ir kad jūs galėsite pasikliauti mūsų paramą. Dabar e, dėl vystomosios pagalbos sėkmės vertinimo. E, turime tūkstantmečio tikslus, bet kaip apie ES tikslus, kaip galime juos įvertinti, sėkmę įvertinti. Uh, 6 milijardai per metus skiriama pagalbai, 30 milijardų per keletą metų bus skirta. Taigi, ką mes galime padaryti, kad užtikrintume e, vientisumą didesnį, kaip pavyzdžiui e, mes reagavome į įvykius Fidžyje, mes esame e, labai didelė donorė, mes, aš noriu paklausti jūsų apie Siriją, kaip yra su krikščioniu ir kitomis mažumomis. E, ar teikiama joms pagalba. Taip pat norėčiau paprašyti, kad jūs pakalbėtumėte šiek tiek apie krikščionis Nigerijoje, nes žinome, kad nuo kalėdų išpoliai labai didelį susirūpinimą kelia, ypač e, prisiminus tai, kas įvyko vakar. Aš e, E, nekalbėsiu ilgiau, bet labai e, noriu paklausti, paprašyti jūsų atsakyti į visus klausimus. Ir dar trumpai pasakysiu, kad jūs esate užsienio politikos ir saugumo politikos uh, Vyriausiai galiotinė, aš norėčiau, kad jūsų pareigos vadintųsi ES užsienio delegatė atstovė, kad žmonės jūs e, atpažintų kaip ES veidą. Manau, kad mes turėtume galbūt jums tokį darbinį kitokį pareigų pavadinimą suteikti. Dėkoju. Pone Mičelai, dabar ponas Kortes. Labai ačiū pirmininkė. Pone Ašton, labai malonu išklausyti jūsų. Labai džiugu, kad jūs lankotės pas mus. Labai būtų malonu, kad jūs, jeigu jūs pas mus dažniau apsilankytumėte, nes e, mes e, dirbame labai plačiai. Taip pat tikiuosi, kad galėsime dirbti e, sutelktai veiksmingai kovodami su skurdu. Dėl vystamo bendradarbiavimo iniciatyvos. Labai svarbu išlaikyti minimalų lygmenį, ypač krizės laikotarpiu, reikia užtikrinti, kad krizė nepaveiktų, nesumažintų vystomosios pagalbos, kurią teikia ES. E, tikiuosi, kad mes e, bendrai vienodai galvojame dėl to. E, mes e, remiame komisiją, jos veiksmus, pastangas. Ir norėčiau paklausti jūsų dar kartą dėl šios vystom, vystomio bendradarbiavimo iniciatyvos. Reikia galvoti, kaip e, geriau kovoti su skurdu ir kaip geriau pasitelkti šią iniciatyvą. Mums reikia veiksmingo bendradarbiavimo, kad būtų galima tų tikslų pasiekti. Vėlgi miniu kovą su skurdu. Mes tikimės, kad komisija darys viską, ką gali, kad e, būtų užtikrinta, jog bus įgyvendinti tūkstantmečio vystimos tikslai ir kiti e, neligybės, skurdas Afrikoje, Latino Amerikoje yra labai aktualios problemos, E, neseniai vyko įdomus vizitas į Braziliją, į Meksiką. Padėtis šiuose abiejose šalyse iš tikrųjų neiliustruoja visos Latino Amerikos situacijos. Dešimt e, Latino Amerikos regiono šalių centrinėje Pietų Amerikoje tebėra atskiroje kategorijoje, nes e, to šalis yra atitinkami jų regionai nepaprastai skurdus. E, iki šiol e, buvo bandoma paremti šias šalis, stiprinti demokratinės institucijas, taip pat kovoti su skurdu. Mūsų politika yra tokia, kuri buvo nebloga, ją reikėtų tęsti. Svarbiausias dalykas - išlaikyti vientisumą, bendradarbiauti e, su visais partneriais, kad išspręstume tas problemas. E, dėkoju. Prašyčiau nekalbėti taip ilgai, nes tada kiti negalės e, paklausti. Pone Giorensai, žodis jums. E, dėkoju, aš pasinaudosiu tą e, gimičelo minutę, kurios jis neišnaudojo. E, labai malonu, kad Lady Ashton atvyko pas mus ir jūs galbūt galėtumėte dažniau pas mus lankytis, bet vargu, ar tai yra įmanoma. Mes E, dabar turime sutelktas pastangas 27 valstybių narių, taip pat ES, tai yra 28 e, vienetai ir darbas yra didžiulis bet ne viskas yra išspręsta, daug lieka atvirų klausimų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ES turėtų būti veiksmingiausia, įtakingiausia, vientisiausia struktūra, kuri dalyvauja vystomajame e, bendradarbiavime. Dėl to reikėtų, e, kad e, valdysena ES mastu būtų veiksminga, bet taip nėra. Dėl ko? Pirmiausia, tarybos vaidmuo E, vyksta ministrų sustikimai kartą per, du kartus per metus, 27 e, ministrai atsakingi už 80 procentų visos pagalbos ir e, iš tikrųjų tų susitikimų nepakanka, kad veiksmingai būtų teikiama pagalba. Kitas dalykas. Mes e, dalyvaujame tarsi e, komisijos bals, e, tarybos balsos susilpninime. E, sutarties 290 e, straipsnis e, kalba apie vystomi bendradarbiavimą. Taigi ne viskas daroma pagal tą straipsnį ir mes negalėsime užtikrinti demokratijos procesų. Jau kalbėčiau labai atvirai jūs esate čia ir aš tikrai noriu jums tai pasakyti. Dėl aiškumo. Norėčiau, kad komisija būtų vienintelė struktūra, kuri yra atsakinga už šią politikos sritį. Žinau, kad jūs galite būti koordinatorė ir galite įtraukti įvairius elementus. Jūs apie tai nekalbėjote savo kalboje, galbūt ne viskas susiję tiesiogiai su jūsų kompetencija, bet reikia vientiso požiūrio. Jeigu mes norime būti vieningi, e, tai reikia išlaikyti vientisumą, tai reikia ekonominę politiką taip pat paminėti. Dar vienas dalykas, mums reikia e, stengtis labiau sumažinti atotrukį. Mūsų politika yra nebloga, bet galima dar ją pagerinti, jeigu mes e, būsime dar ištingesni. Mes žiūrime į vystimas ir turėtume galvoti, kaip viską daryti e, vientisai, tada suvoksime, koks yra atotrukis ir kaip jie mažinti kryptį. Taryba turi būti mūsų diskusijų partnerė dėl būsimos vystomosios darbo tvarkės, nes tokiu būdu mes galėsime keistis mintimis dėl tokių svarbių dalykų. Ir jeigu mes kalbėsime uh, tik tai atskirai apie tikslus ir nebendrausime tarpusavę, tai mums nepavyks pasiekti rezultatų veiksmingų. Apmaudu, kad mes tą turime pasisakyti 2,5 minutės. Uh, Aš galiu iki 8 valandos dirbti, man tai e, net, netrukdo, aš galiu tiek laiko paskirti, bet vargu ar kiti sutiks su tokia darbo tvarka. Bet jūs galėjote viską pasakyti, ką jūs norėjote, taip? Taigi viskas gerai kol kas? Dabar suteiksiu žodį E, prieš suteikdama šalį ponę Ašin pasakysiu, kad aš pati tris kart lankiausi Haitie prieš e, e, rinkimo antrąjį turą prezidento praeitą mėnesį. Ir matome, kad mm, žmonės mūsų išreiškia solidarumą didžiulį su Haičio gyventojais. Mes, kaip žinia, esame Haitie didžiausia donorė ES delegacija ir valstybės valdžia bendradarbiauja, tačiau nėra labai daug bendradarbiavimo galimybių. Mišel Marteli e, buvo prisaidintas sausio 12 dieną. Mes e, įsipareigojame remti žemės ūkio politiką, bet man kelia didelį susirūpinimą, kai kas net e, man atrodo, kad dabar e, dvi didelės grupės bando valdyti visą žemės ūkį ir taip pat gali iškilti genetiškai modifikuotų organizmų e, naudojimo klausimas. Mes e, gynėme tam tikrus principus nuo pat katastrofos pradžios, bet ne viskas yra taip, kaip mes norime. Taigi prašyčiau jūsų pakomentuoti šiuos dalykus ir galbūt dabar galėtumėte atsakyti. Kiek man skiriate laiko? Pone Mičiai, kaip įvertinti vystymosi sėkmę? Labai įdomus tai dalykas, kaip žinia, e, kolega Piebalks e, yra įsigilinęs į šį klausimą. Yra galimybių E, galbūt įvertinti, bet labai sunku pasakyti, kaip išmatuoti tą sėkmės mastą. Galima galvoti apie švietimą, apie žmonės, kurie išbrenda iš didžiulio baisaus skurdo. Mes turėtume pabandyti sukurti vientisą sistemą. Kolega Piebalgs dirba E, šioje srityje ir e, bandoma užtikrinti tarp valstybių narių ir mūsų didesnį e, nuoseklumą, vientisumą. Man atrodo, kad ateityje tie dalykai bus labai svarbus reikia dirbti su ministrais atsakingais už vystimąsi. Jūs labai teisingai pastebėjote ir dėl tų 30 milijonų. Dėl Sirijos, Nigerijos, Fidžio. Jūs žinote, kad mes su Fidžiu bandome e, sustabdyti pagalbą, bet ieškoti kontaktų su vietos gyventojais dėl priežasčių, kurias visi žinote. Kai nutraukiame pagalbą e, šaliai, tai žmonės, kurie e, pirmiausiai nukenčia. Taigi mes bandome kaip kryptingai skirstyti pagalbą. Keletai susirūpino didžiulį E, žinome, kad teisės aktai panaikinti dėl viešosios tvarkos, bet yra kitas įstatymas dėl viešosios tvarkos primtas, dėl kurio visi atsiduria toje pačioje situacijoje. Mes labai glaudžiai dirbame su visomis šalimis ir organizacijomis, norėdami užsitikrinti, kad galėtume pagerinti savo veiksmus. E, Sirija daug ką galime pasakyti, atsiųsiu jums daugiau medžiagos, bet trumpai dabar. E, Aš e, su opozicija Sirijos kalbėjau e, apie tai, kad svarbu įtraukti kaip galima daugiau žmonių. Nepaprastai svarbu skirtingų religinių bendruomenių atstovus įtraukti. Ypač e, noriu pabrėžti krikščionių aspektą. Jie turėtų būti jausti sprendimo dalimi ir kad ne, jie neturėtų jausti, kad kažkas yra nustatyta prieš juos. Tai yra nepaprastai svarbu. Apie tai kalbėjau JAV su valstybės sekretore. Uh, būtent apie tai, kaip užtikrinti tą įtraukiamą į pobūdį. Jeigu taip nepadarysime, tai Sirijos ateitis nebus tokia, kokios norėtume. Nigerija e, išpoliai tiesioginiai vyksta prieš krikščionis, sen, sena religinė nesantaika išryškėjo. Labai sunku iš tikrųjų suvokti, kas vyksta. Goodluck Jonathanas e, prezidentas siekia rasti sprendimą. E, Ir vėlgi reikia taikyti tą patį įtraukiamą į pobūdį sprendžiant e, problemą, mano nuomonė. Ir reikia dirbti kasdien sprendžiant šią problemą. E, Gimniche mes su užsienio reikalų ministrais kalbėsime apie vieną e, iš tų klausimų, būtent religijos laisvę. E, Tai yra nepaprastai e, svarbus klausimas. Ponės e, Kotes klausė apie Latino Ameriką, Pietinę Ameriką. Aš lankiausi Brazilijoje ir Meksikoje, nes tai susijęs su mano darbu dėl strateginės partnerystės su didžiuoju dvidešimtuku. E, Meksikoje tvaraus vystimosi klausimai buvo esminiai diskusijų klausimai. Brazilijoje apie tai taip pat kalbėjau. Niekas nebejoja, kad šioms šalims toliau bus skiriamos lėšos pagal atitinkamas teminės programas regionams. E, mes e, būtent tą pagalbą numatome ir e, sustarimuose su šalimis, ir regioninėse programuose. Pone Giorensė, aš tikrai norėčiau apsilankyti dažniau pas Jūs, bet negaliu suspėti visko. Sutinku, kad po Lisabonos. Ne visada atsižvelgiama jūsų norus, bet mano kolega Piebalks tikrai labai gerai dirba. Taip pat paprašysiu Jums leidžius pirmininkė, kad po uh, vysto, vystimosi ministrų tarybos gegužė ateitų pas Jūs Danijos atstovas. Vienas iš Lisabonos tarties uh, e, neigiamo aspektų buvo tai, kad jūs negaunate tokių paslaugų, kurių norite. Ir aš paprašysiu, kad e, po tarybos ateitų ministras ir pristatytų jums um, naujausius uh, rezultatus. Galbūt tai šiek tiek kompensuos jūsų tą netekti. Uh, dėl komisijos vaidmens e, komisija e, kaip lyderė, Andris Piebalks, e, kuris yra užvystymą atsakingas. Mes dirbame kartu kartu ir mūsų mintis išplėtoti vientisą požiūrį, strateginę apžvalgą, atlikti mūsų veiksmų vystimasis neturėtų būti kažkur nustumtas į kampą. Tai yra e, didelė dalis mūsų visų pastangų, kuriomis siekiama užtikrinti geriausius santykius su šalimis, suteikti geriausią pagalbą. Ir mes e, vis dirbame toliau, nieko iki galo dar nesukūrėme, ne, ne e, sukūrėme, bet e, siekėme rezultatų dėl Haičio. Labai e, sunku e, kaip nors išjudinti Haičio vyriausybę. Tai yra šalis, kuriai teikiama pagalba 54-5 metus ir ši šalis dar neišsprendė esminių klausimų, pavyzdžiui, infrastruktūros kūrimas. Mes bandome dirbti su vietos bendruomenėmis, kad galėtume jas paremti, kad e, žemės ūkio pramonė galėtų aukti ir siejame tai su švietimo galimybėmis, infrastruktūros plėtojimu. E, tai, kokių kultūrų reikėtų ar kokią dirbą kultivuoti, aš apie tai dabar jums negaliu e, atsakyti, bet jūs tikrai gausite atsakymą. Mums svarbiausia ir man Haitis yra pavyzdys, e, kuris rodo, kad Europos institucijos ir valstybės narės e, turi dirbti kaip galima vieningiau, sutelkčiau ir taip pat to reikia bendraujant su mūsų tarptautiniais partneriais. Bet tai nereiškia, kad mes tik tai turime e, skirti pagalbą, bet labai svarbu padėti tai šaliai atsistatyti ir kurti stiprią ekonomiką. Ir tai yra ilgalaikis projektas, kuris reikalauja darbo kiekvieno, kiekvieno, kiekvieno ekonominio ir politinio gyvenimo aspektu. Dėkoju. Dabar ponas Vagil. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų mes e, esame e, vystimusi komitete. E, dėl to aš kalbėsiu angliškai. Žinoma, mano anglų kalba netokia gera kaip jūsų, tačiau aš bandysiu, tačiau bandysiu išreikšti savo mintis šią kalbą. Iš tikrųjų, nenorėčiau e, būti toks pozityvus. Norėčiau išreikšti kai kurias e, savo viltis, kurios nebuvo išpildytos. Būtent aš neišgirdau atsakymų į savo viltis jūsų kalboje. Aš iš tiesų tikėčiausi, kad jūs kalbėtumėte apie kai kurias rimtas neišspręstas problemas, apie krizės, kurios tiesiogiai susijusios su mūsų veikla čia Tai būtent vystymosi problemos ir humanitarnės problemos. Mes Europoje esame e, patekę į jau žinomą krizę. Ir mes turime visus tos elementus, kuriuos čia minėjote. Tai yra humanitarinė krizė, skurdas ir kitos e, krizės, pradėt nuo Palestinos iki Kalnų Karabacho. Aš čia e, galbūt pakartosiu savo ankstesnės mintis, tačiau aš jas nuolat kartosiu, nes aš manau, kad tos problemos turi būti sprendžiamos. Nes iš esmės mes laukiame, kad jūs ateitumėte į mūsų komitetą ar į, e, į e, užsienio reikalų komitetą ir laukiame atsakymo, kad jūs prisidėjote prie tų problemų Europoje sprendimo. Čia ar te, tegul tos problemos būna, sakykime, vakarų Saharoje, Palestinoje, arba Sahelio regione, arba Kalnų Karabache. Žinoma, teisingai darote, kad vykstate į tas kryžių regionus. Iš tikrųjų, ir verta paminėti tos jūsų darbus. Tačiau aš norėčiau, kad jūs ateitumėte pas mus ir pasakytumėte, taip, mes dirbame, spręsdami šias problemas. Ir paklaustumėte, kaip spręsti tas problemas, kaip būti mažiau dviveidžiais, kalbant apie Siriją arba kritiką dėl veto e, taktikos, kurią taiko e, didžiosios valstybės. Žinoma, Rusija ir Kinija e, žaidžia savo žaidimą, tačiau tą patį žaidimą visą laiką žaidžia ir Junktinės Amerikos valstybės, kai tik tai yra nors, koks nors įvykis susijęs su jų interesais. Aš manau, kad aš aiškiai pasakiau, aš tikiuosi, kad jūs ateisite pas mus su konkrečiomis iniciatyvomis ir pasakysite, kaip spręsite tas konkrečias problemas. Ačiū. Pane Keller, jums žodis. Ačiū. E, po tos visos informacijos, kas vyksta pasaulyje, aš norėčiau sugrįžti prie ES politikos. Ačiū, kad atvykote pas mus. Aš turiu daug klausimų, tačiau aš bandysiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, aš norėčiau sužinoti. Uh, Kaip jūs sprendžiate mm, tą klausimą politikos, vysimosios politikos suderinimo? Kok, kokia dabar yra darbinio memorandumo tarp didžiai DEFCO ir išorės veiksmų tarnybos. Tai yra tok, tokios, tokie svarbiausi klausimai. Jūs sakėte, kad vertingas yra Europos parlamento indėlis. Žinoma, aš sutinku su jumis, kad šitas indėlis yra vertingas. Tačiau, kai mes e, pažiūrime e, į įvairius strateginius dokumentus, tai matote, kad, matome, kad neatsižvelgiama į tą mūsų indėlį. Iš esmės, e, mes norėtume ne tik sužinoti, ką jūs veikiate, bet ir turėti tam tikrą formalią galimybę dalyvauti jūsų darbe. Taigi, norėčiau sužinoti jūsų poziciją. Ar jūs pritarite Europos parlamentui, kai, kai pavyzdžiui, parlamentas reikalauja daugiau galių oficialioje plotmėje? Ir e, vienas iš paskutinių klausimų. Mes turime šitą pokyčių darbo atvarkę, ponas Pyvalksas mm, ją pristatė. E, e, tačiau šitą strategiją nepakeis Europos sutarimo dėl plėtros. Komisija teigia, kad mūsų naujoji vystymosi politika tai yra mūsų pokyčių darbo atvarkė. Tai iš esmės man pasirodė, kad tai apie naują kalbą apie naują e, strategiją ir kad e, Europos konsensusas nebegalioja. Tačiau iš, esmų, iš esmės šitas pokyčių darbo atvarkė, kasgi yra, kas jie siekiama, ar tai iš tikrųjų naujas dalykas. Taigi ir kaip jūs norite gyveninti ją. Ir paskutinis kartas, ir paskutinis klausimas šitą e, pokyčių darbo atvarkėje kalbama apie valdysenos klausimus. Bet tai šiek tiek prieštarauja uh, atsakomybė už vystimąsi. Ir aš norėčiau truputį aptarti šitą, šitą konfliktą. Aš norėčiau, kad mes kalbėtume ne tik apie partnerystę ir bendradarbiavimą, bet ir apie valdysenos klausimus. Ačiū. Ačiū. Žodis, pana Dievai. Ačiū, e, ponė pirmininkė, aš norėčiau tik tai pas, greitai pasveikinti, ponė Ešton, e, su tuo, ką jūs nuveikėte. Žinoma, jūs e, nuveikėte labai puikų darbą, jūs Sudane palaikėte prezidentą Bašyrą, išlaikėte jį valdžioje. Tačiau ponas Baširas yra atsakingas už žmonių žudimą kiekvieną dieną. Netgi daugiau žmonių jis nužudė negu Sirijoje dabar žūsta. Ir, ir, tačiau jūs nekritikavote Sudano. Ir, Aš norėčiau tris klausimus, aš atsiprašau, kad taip greitai kalbu. Pirmas yra susijęs su korupcija. Mūsų komitetas kaip tik nustatė, kad apie 700 milijardų do, dolerių a, juodų pinigų patenka į ES ir į vakarų šalių ekonomiką iš besivystančių valstybių. O šitie juodi pinigai iš tikrųjų yra iš e, neapmokestintų pajamų į lėšų. E, Indijoje 2 trilijonai dolerių yra paslėpti, tai jie yra šešėlyje. Tai yra Šveicarijos e, bankuose. Jeigu mes nuo 60-70 e, milijardų e, suteiktume pagalbą besivystančioms valstybėms, mes, ir jeigu mes iš, iš šešėlio ištrauktume tos pinigus, mes gautume septynis kartus daugiau uh, lėšų ir galėtume jas panaudoti, žinoma, pagalbai. Uh, Iš tiesų, e, mums reikia, kad e, e, šitos lėšos neiškeliautų iš besivystančių valstybių, nepatektų į besivystančias, į išvyšęs valstybės. Kitas dalykas. Argentinos klausimas. Junktinė karalystė duoda 450 milijonų svarių, svarų pagalbos. Tačiau dėl Falklandų salų kyla vis dar konfliktų ir Argentina grasina atsimti jėga šitas salas. Uh, Tačiau iš esmės, kaip mes galime teikti pagalbą, jeigu e, Argentina panaudojo tos pinigus ginkluodamasi ir grasinama atimti Falklandų salas, kurios priklauso Junktiniai karalystiai. Taigi, iš esmės, kamgi mes švaistame tas pinigus. Dabar dėl šito uh, didžiųjų ežerų regiono ir Himalajų, uh, sakykime, uh, klimato kaita vyksta, tirpsta ledynai, Ir, ir tirpsta vanduo kyla vandens lygis ir apie 200 milijonų žmonių patenka salynuose ir pakrantėse į mirtiną pavojų, jie gali paskesti. Ačiū, ponė Dieva, ponė Kašmarika, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Ešton, kad jūs atvykote pas mus. Uh, Ačiū už jūsų pranešimą. Aš manau, kad jūs vakar, jeigu teisingai supratau, priėmėte sprendimą dėl Baltarusijos ir dėl uh, ES uh, valstybių ambasadorių Minske. Iš esmės šitas sprendimas buvo e, priimtas pakankamai greitai, bet tai tikriausiai atsižvelgėte į situaciją Minske. Uh, Mano nuomonė, e, šita išorės veiksmų tarnyba ir buvo tam sukurta, kad mes reaguotume greitai ir kad imtumės priemonių, kuris yra tinkamas atsižvelgiant į susiklošusią situaciją. O Baltarusija, apie Baltarusiją mes šiame komitete mes nuolat sakėme, kad būtent mums reikia tokių vieningų ir greitų reakcijų. Tai ar laikomasi tokių nuostatų? Ir dabar aš norėčiau užduoti klausimą dėl ateities. Aš manau, kad uh, šitie vystamai bendradarbiavimo tikslai turėtų padėti gyveninti tūkstančio plėtros tikslus. Ir 2015 metais teoriškai turėtume pasiekti tų tikslų. Bent jau teoriškai. Ir jungtinėse uh, tautose bent jau uh, bandoma uh, sudaryti kitas strategijas, ką, kokį mes turėsime siekti po 2015 metų. Uh, O, tai, o taigi dabar norėčiau paklausyti, kokį vaidmenį atliks ES po 2015 metų, kai bus įgyvendinti bent jau teoriškai tie tikslai, kaip mes įsijungsime į bendrą procesą siekiant mūsų bendrų tikslų. Thank you, uh... Pane, aš noriu žodis. Iš tikrųjų, tai yra labai plati diskusija. E, pirmiausia, ponia Vagelį, Jūs e, sakėte, kad mes turime ieškoti sprendimų, kaip mes galėtume išspręsti tas problemas. Aš manau, kad mes, aš manau, kad mes turime uh, du dalykus pripažinti. Pirmiausia, kad ES atlieka esminį vaidmenį Palestinos e, klausimo sprendime, jie kuriant vyriausybę bei nepriklausomą valstybę šioje teritorijoje ir pritarė taikiam šios problemos sprendimui tarp Palestinos ir Izraelio. Tai būtent, kad būtų sutaikytos šios abi tautos. Kitas dalykas dabar dėl Kalnų Karabacho. Aš neseniai buvau e, Armenijoje ir Azerbaidžiane, norėjau išsamei pasikalbėti, mes, kuo mes galime padėti, kaip galime sukurti daugiau pasitikėjimo tarp šių dviejų valstybių, nes yra daugybė konfliktų pasienio zonose. Ir iš esmės e, šitas konfliktas jau užsitęsė ir kelia daug susirūpinimo. Uh, Abi suinteresuotos šalis pritarė, kad reikia ieškoti sprendimo. Aš manau, kad Izraelio ir Palestinos atveju taikus sprendimas būtų geriausia išeitis. Tai kągi mes galėtume, sakykime, padaryti, kad izraeliečiai su palestiniečiais, armenai su azerbaidžiniečiais bei jordaniečiai susitartų. Taigi mes galime panaudoti savo įtaką, kad e, rastume geriausius sprendimus, kad e, žmonės daugiau nebekentėtų. Aš neturiu burtų lasdelės. Aš gazos ruožė buvau jau prieš tris savaitės. Aš e, tikriausiai vienintelė politikoje ten buvau tris kartus. Aš, žinoma, ten to, ir toliau keliausiu, iš to manęs ir tikimasi. Aš, aš suprantu tragediją, kuri vyksta toje, tame regione. Aš taip pat suprantu, kad iš esmės tie rezultatai, kurių pasiekėme, jie nepakankami, tačiau jie jau lemia tam tikrą pažangą. Mes e, stengiamės judėti priekį, tačiau neturime stebuklingų e, šių problemų sprendimo būdų. Tačiau ką mes galime padaryti? Mes turime uh, įsipareigoti siekti tam tikrų tikslų ir tai aiškiai parodyti. Nes Azerbaidžiano ir Armenijos žmonės tikrai nusipelno taikaus savo problemos dėl Kalnų Karabako sprendimo. Ir mes e, turime e, jiems teikti savo paramą. Taigi, tai, e, tai daro ir mūsų specialus atstovai Gruzijoje. Taigi, tiek galėčiau pasakyti dabar dėl vakarų Saharos. Mes iš tikrųjų turime pritarti jungtinėms tautoms ir jų sprendimo, šios problemos sprendimo būdas. Bet aš galiu, negaliu, bet aš galiu pažadėti, mes turime būti ryštingi. Mes suprantame, mm, e, iš esmės niekas jau nebesistebi, kad ES bando spręsti tas problemas, pavyzdžiui, vidurio rytuose. E, mes esame jau naujas lyderis, mes esame pripažinta jėga ir mes turime e, taikyti toliau spaudimą ir susijęs prie darybų stalo susinešos šalis. Dabar kitas klausimas. Kai aš išgirdau panas kelią klausimą dėl uh, nuseklios vystimo bendradarbiavimo politikos. Tai Tai aš norėčiau pasakyti, kad e, mūsų politika yra pakankamai nuosekli, e, kova su klimato kaita, e, tarptautinė prekyba. Mes visur siekiame užtikrinti vystimasi. Tačiau vystimasis nėra susijęs vien tik tai su pagalba. Vystimasis iš esmės yra susijęs su daugeliu kitų elementų, su tais, kuriuos aš minėjau, minėjau anksčiau. Taigi, mums reikia ilgalaikio strateginio vystimosi, bet turime sukurti tam tikras sąlygas, kad besivystinėms valstybėms pavyktų pasiekti tų tikslų. Taigi, mes turime sukurti demokratiją, e, e, teisės viršenybę, nevyriausybinės organizacijas, pilietinę visuomenę ir visus tuos elementus, kurie užtikrintų tvarę plėtrą tose bendruomenėse. Taigi mes turime skatinti smulkųjį verslą, kad būtų investicijos, e, E, teikiamos, kad e, būtų statomos mokyklos. Mes, iš tikrųjų, mes turime sukurti tam tikrą viziją, kad visi tie elementai būtų sudėlioti į vieną viziją. Žinoma, ta vizija nėra tobula. Žinoma, e, DEFCO ir išorės veiksmų tarnyba bendradarbiauja, tai mūsų darbiniai ryšiai yra tikrai puikūs. Tačiau, kaip jau anksčiau pasakiau, mes turime surasti būdus, kaip mes galime sukurti naują Nes iš esmės mūsų tarnyba yra nauja. Mes turime su, uh, prisitaikyti prie institucinės sąrangos ir ją, ir ją tobulinti bei suderinti. Taigi, um, tie e, dalykai, dėl kurių mes e, diskutuojame, iš esmės ir dėl kurių mes priima sprendimus, jie e, patenka iš jūsų, tai yra jūsų mintis ir norėčiau už tai padėkoti. Dėl deleguotojų aktų, iš tikrųjų, aš pritariu tam. Žinoma, sprendimai priimami, tačiau kaip ankstesniuose susitikimuose aš jau sakiau, kalbant apie įsitraukimą, apie kuo daugiau demokratinių institucijų įsitrauks į sprendimų priimimo procedūras, tuo, tuo geriau. Uh, dėl šitos e, pokyčių darbo atvarkės. Ar, ar ji pakeis e, konsensusą? Ne, iš tiesų. Mes norėjome pagerinti dabar atliekamą darbą. Mes norime surasti būdų, kaip galime išnaudoti pajėgumus, kuriuos mes turime ir kuo veiksmingiau išnaudoti ir kiek įmanoma įvairiau. E, taip pat čia susijęs to klausimu, kaip mes įvertiname sėkmę, rezultatus, ar mes, kaip mes įvertiname, kaip panaudojame pajėgumus. Iš tikrųjų, tai yra sudėtinga, tačiau mes e, norime e, panaudoti lėšas ir e, žmonių patirtį kuo geriau, kad būtų pasiekti geresnių rezultatų. Tai yra tokiu metu tokie rezultatai, ponė Dėva. Dabar dėl tų lėšų skirimo atitinkamai valstybė. Tai yra įdomus, tai yra, atsiprašau, juodų pinigų patekimas į kitas valstybės. Tai yra įdomus klausimas. Žinoma, Besivystančios valstybės e, turi sukurti tam tikrus pajėgumus, kad galėtų kontroliuoti savo lėšas ir pajamas. Žinoma, čia e, aš turėjau įdomų pokalbį su auditorumais, tačiau jau kitą temą. Iš tikrųjų, tai e, yra susijęs su naujaja kaiminystės politika, tai yra atskaitomybės klausimas. Pilietinės visuomenės grupės jos norėtų jausti, kad, sakykime, būtų ats, atskaitomybė kažkokia valstybėse, kuriuose jos veikia, tos pilietinės organizacijos. Taigi mes norime sukurti e, santykius su, su e, partnerėmis valstybėmis, su kitomis institucijomis ir e, nustatyti kartu, ko jos turėtų siekti. Tai yra iš tikrųjų platus klausimas ir šiame komitete aš jo tikrai neaptarsiu iš, iki galo. E, Mes tik tai turime e, pažiūrėti, ką galime padaryti su valstybėmis narėmis ir sekti tos juodus pinigus. Pavyzdžiui, Somalis. E, kur patenka tos lėšos iš piratavimo? Tik turime sekti tą finansavimą ir tas, e, tos juodus pinigus, kur patenka iš piratavimo gautos pajamos. Uh, Tai, o tam reikia pajėgumų, kad būtų vykdoma tinkama kontrolė. Dėl Argentinos, jūs žinote, tai, tai yra dviejų valstybių dvišaliai santykiai. Bet žinote, kad yra žmonių Argentinoje ir jie, sakykime, ir Argentinai taip pat skiriama yra vystimosi pagalba, mes e, e, skiriame švietimui ir kitoms sritims lėšų. Tačiau mes turime atkreipdėmėsi ir kitas, e, kitus elementus, tai yra į, mm, į politinę situaciją. Dėl Himalajų ir klimato kaitos aš nežinau tiksliai tos informacijos, negaliu tinkamai atsakyti šį klausimą. Aš manau, kad e, atitinkamos valstybės turėtų spręsti kartu tos klausimus, kurie joms labiausiai rūpi dėl vandens e, trūkumo, dėl klimato kaitos, dėl energijos Mes bandome su, su, e, žmonės e, suvesti, kad jie galėtų e, dėrėtis ir rasti bendrus sprendimus. Dabar, ponia Kašmarkai, dėl Baltarusijos. Taip, šitas sprendimas buvo priimtas labai greitai, tai nebuvo sunku. Kartais sprendimus mes priimam ilgiau, nes jie yra sudėtingi. Akivaizdu, mes remsime Baltarusius, paprastus žmonės ir stengsime, kad politiniai kaliniai būtų išleisti iš kalėjimo. Uh, Mes tai aiškiai pasakėme Lukašenkai e, daugeliu, e, daugeliu progą. Ir kai tik tai ambasadoriai grįž e, kartu su Lenkų ambasadoriumi. Ir kitos valstybės taip pat atšauks savo ambasadorius E, prieš tai. Ir aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip ES e, šalis bendrai sprendžiasi problemas. Dabar šitą e, dabar tūkstančio plėtros tikslų, kasgi bus po jų. Aš manau, kad labai svarbu turėti tikslus ir e, pasistengti jų, juos įgyvendinti. Pavyzdžiui, mo, e, motinoms e, skiriama pagalba. Mes tikrai šioje srityje nedaug pasiekėme. E, Aš e, galbūt e, e, po poros mėnesių galėsiu grįžti su, su jumis ir atidžiau panagrinėti šios klausimus, ką jums nuveiksim vėliau. Labai ačiū, dabar žodis ponui Martinėsui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, Kathai. Noriu apie tris dalykus jūsų paklausti. Pirmiausia, apie parlamento dalyvavimą, steigiant delegacijas, kitai žodžiais tariant, nutariant, kur bus įsteigtos Europos komisijos delegacijos, nes reikia atstovauti visą Europos Sąjungai ir visi turime priimti sprendimą. Ambasados turi taip pat tarnauti ir parlamentui. Todėl nežinau, ar yra numatytas koks nors mechanizmas, kad atstovybės kad delegacijos, atsiprašau, atstovautų ir parlamentui, kaip e, tokiu atveju vyktų bendravimas su parlamentu. Ambasadoriai paprastai diplomatai. Aišku, labai svarbu, kad ambasadoriai taip pat žinotų ir parlamento reikalus. Buvau dalyvavau labai įdomioje konferencijoje Lusakoje su AKR šalimis, tai yra Pietų Afrika, ir ten vyko labai svarbus susitikimas su valstybių narių ambasadoriais. Ambasadoriai svarstė, ar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pati delegacija, jos personalas veiks vieningai kaip komanda. Kitais žodžiais tariant, pasirodė, kad Prancūzija, Junktinė karalystė, Vokietija ir kai kurios kitos valstybės narės nelaiko uh, Europos Sąjungos išorės santykių tarnybos tarsi visų ruporų. Dar vienas dalykas yra moterų lygios teisės. Šioje, šiame veiklos fronte, aš manau, mes tikrai pasiekėme daug a, visose Afrikos valstybėse. Toliau, kova su AIDS. Taip, šioje srityje irgi pasiekta pažangos, bet procesas stringa palyginti su kitais procesais ir tai mane neramina. Dar Liusakoje mes kalbėjome apie kovą su homofobija ir tikrai šokiravo reakcija į šią, šiuo klausimu. Ta diena, kai į Liusaką atvyko Junktinių tautų generalinis sekretorius, mes matėme, kaip vietos valdžia labai kritiškai pasisakė Junktinių tautų bank generalinio sekretoriaus atžvilgių dėl jo teiginių apie homofobiją. Taigi homofobija ir toliau perėsiu į anglų kalbą. Juk svarbu ne tai, ar labai gerai kalbame anglų kalbą, bet ar sugebame įdėti turinį į tai, ką norime pasakyti. Ačiū toliau, ponia Atsanikė. Ačiū, ponia pirmininkė. Lady Ashton, noriu Jums padėkoti, kad atvykote į vystimosi komitetą, jūsų atvykimas tikrai mums svarbus ir norėtųsi jūs matyti mūsų posėdžiuose dažniau. Trumpas klausimas dėl Haiti, bet jį jau uždavė pirmininkė, todėl noriu tik padėkoti už atsakymą. O mano neišnaudotų laikų gali pasinaudoti kiti toliau, ponas Newton Don. Aš taip pat kalbėsiu trumpai. Ačiū, kad atvykote pas mus. Kviečiu atvykti dažniau, bet žinau, kad jūs retai būnate Bruselėje, nors jūs galima sutikti kitose pasaulio šalių sostinėse. Mano kolega praėjusią savaitę komiteto misijos vardu vyko į Indiją tam, kad įvertintų, ar reikia toliau Indiją remti. Ir jisai, aišku, pateiks savo pasiūlymus. Mes iš savo pusės turime irgi pasiūlymų. Visiškai sutinku, kad vidutinės pajamas turint dirbantis asmenys <clears throat> neturėtų galbūt rėmiami, bet 500 milijonų indų gyvena vos už vieną rupiją per dieną. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ES pagalba buvo įsteigtas siuvimo mokymo centras susivimo mašinomis. Ta darė ir delegacija. Tai gal būtų galima iš tiesų uh, Ir ten buvo aiškiai parašytas plakatas, kad tai yra ES pinigais organizuota. Gal ir kitur mes galėtume tą patį matyti, kad ten, kur ES padeda, atitinkamai apie tai informuojama. Ačiū toliau, pana Dina. Ačiū. E, mano patirtis dirbant šiame komitete yra tokia, kad e, e iš esmės e, E, viltys dėl vystimosi paprastai nelabai sutampa su politinė realybė, nes e, e, kartais interesai nesutampa įvairiose valstybėse, jie kartais yra įtakojami tradicijos, kolonijinės praeities arba, arba prekybos politikos. O dabar mes turime stebuklingą trikampį, tai yra plėtros, prekybos ir išorės veiksmų arba užsienio politika. A, Aš bijau, kad čia mes kalbame dabar apie Bermudų trikampį, nes čia išnyksta, sakykime, vystimosi politika ir prekybos politika įgauna didžiausią prioritetą, didžiausią svorį. Atrodo, kad mūsų užsienio politika praktiškai remiasi prekybos politika, nes ji tampa vis labiau priemonę už, užtikrinant išteklius bei prieigą prie įvairių šalių rinkų. Tai aš norėčiau paklausti jūsų. Kaip jūs vertinate prieigos prie rinkos sumažinimą. Būtent mažiausiai besivysinčiose šalyse, ar jūs kontroliuojate iš tikrųjų, kaip, kokie, koks bus poveikis to, e, tos sumažintos prieigos prie rinkų? Ar yra konkrečių kriterijų, kaip, e, jų, kaip tų valstybių išsivystimo lygis yra matuojamas. Tai ir būtent atsižvelgiant į tai, kad jos kenčia nuo gamtos katastrofų, nuo gaivalinių e, e, nelaimių ir nuo karinių konfliktų. Ir tos valstybės, kadangi jiems netikima pagalba, joms dar didesnė patiria skriaudą. Dabar suteikiu žodį Ledėštui. Ačiū. Noriu padėkoti ponui Martinas ir pasakyti, kad visos delegacijos yra jūsų paslaugoms. Visos, visose pasaulio šalyse esančios delegacijos taip pat uh, turi aptarnauti ir Europos parlamentą. Vienas asmuo kiekvienos delegacijoje dirba būtent uh, su parlamentu, palaiko ryšį su parlamentu. Ir yra parlamentarų, kurie yra sakę, jog delegacijos uh, jiems padėjo. Ir jeigu jūs negaunate atitinkamos pagalbos, tikiu, kad man taip pat paaiškinsite. O <clears throat> aš visada kalbuosi su delegacijų vadovais, nes yra rengiamos nuolatiniai pasitarimai su jais. Visada reikia prisiminti, kad tos tarnybos mūsų delegacijos veikia dar tik vienerius metus, o darbo krūviai yra didžiuliai, nors aišku, aš norėčiau, kad būtų visi tarpusavio ryšiai sustiprinti. Taip, kiekvienoje savo veikimo šalyje jos dirba gerai, bet jeigu jūs a, turite idėjų, kaip patobulinti delegacijų darbą, aš tikrai mielai jūs išklausysiu. Dabar dėl to, ką jūs a, pasakėte apie susitikimą Lusakoje mes kaip Europos Sąjungos vardu veikdami bandome užtikrinti, kad dirbtume kaip komanda ir duotume visą Europos Sąjungos. Sąjungai naudos tai turi būti komanda, kuri siekia to paties tikslo ir kalba vienu balsu. Yra daug delegacijų, na, konkrečiai pavyzdžiui, galvoju apie Meksiką. Ir beje, turiu pasakyti, kad susitinku su visų mūsų delegacijų uh, vadovais, kai tik tai galiu. Taigi delegacija Meksikoje. Situacija šita e, pasikartoja daugelį šalių. Meksikoje puikiai yra e, derinami veiksmai ir tada nebejotinai mūsų pozicija kur kas aiškesnė ir stipresnė ir demaršai mūsų stipresni. Uh, ir turi didesnį poveikį. Manau, kad pakol kas viskas veikia neblogai. Aišku, ateityje tikiu, kad mūsų darbas pagerės. Mes dar tik tai 14 mėnesį dirbame, todėl tik galime įsivaizduoti, kaip dirbsime po dešimties, pavyzdžiui, metų. Ir manau, kad e, vienas iš dalykų, kurį aš visada patikrinu, kaip veikiama vietoje, kaip pilietinės visuomenės organizacijos, kaip tos šalies vyriausybė vertina Europos komisijos delegacijos darbą vietoje. Dabar dėl homofobijos ir LSB. Nu, jūs žinote, kad aš e, esu labai karštai pasisakiusi tais klausimais ir a, e, pasisakiau už tai, kad būtų priimti atitinkami teisės aktai. Ir matyt, aš vienintelė tokia politikė. Ketinu dirbti ir toliau. Taip mes dirbame įvairiomis sąlygomis. Nusistatymai, homofobija atsiranda dėl įvairių priežasčių - kultūrinių, istorinių ir kitokių. Ir mes tengiamasi išspręsti tas problemas ir aš manau, kad jungtinių tautų generalinis sekretorius irgi bandė viską aiškiai išdėstyti, o mano pozicija yra absoliučiai aiški. Jeigu leisite, aš dabar norėčiau atsakyti pono Newtendam dėl Indijos. Manau, kad Indijoje tikrai yra ką veikti. Pirma, todėl, kad tikrai ir reikalinga toliau tęsti paramos veiklą ir pati vyriausybė galėtų remti daugiau ir reikia remti vystimasi. Visą nebejotinai vystimasi susijęs ir su prekyba, bet nesutinku su mintimi, kad e, prekyba diktuoja vystimusi sąlygas. Negaliu, e, aišku, e, visko apriepti, bet turiu pasakyti, kad Mes negalime pakeisti ES įvaiščio ir visur iškabinti naujų plakatų. Galų gale ne jie keičia tą įvaizdį. O dabar apie tai, kas sąlygoja ką priekyba, vystimasi ar atvirkščiai. Negaliu visai sutikti su jūsų analize, todėl kad reikia tinkamai įvertinti pačią paramą, kurią teikiame vyriausybėms, tam, kad jos pajėgtų pačios galų gale susitvarkyti. Pasižiūrėkime į Afriką. Taip, atsirado didžiuliai skirtumai dabar ir pagyvėjo priekyba tarp Afrikos šalių. Tik pagalvokite, kokią naudą tai duoda kiekvienos Afrikos valstybės žmonėms ir šaliai apskritai. Taigi pagalba, kai tik įmanoma, turi būti teikiama nes tokiu būdu mes turime suteik, galime suteikti galimybę jų ekonomikoms aukti ir vystytis. Vien tai, kad pavyzdžiui keturias valstybės sujungėme keliu, mes tą darėme, kai aš buvau atsakinga už priekybą, tai taip, priekyba vaidina svarbu vaidmenį, nes tuo keliu kursuoja traukiniai ten yra ir geležinkelis, kurie padeda iš vienos vietos gabenti priekės į kitas. Ir tokiu būdu yra remiamos vietos bendruomenės. Mes gi, įtraukėme priekybos elementą ne tam, kad mums tai įdomu, o todėl, kad iš tiesų priekyba yra labai rimtas vystimo, labai rimta vystimasi skatinanti priemonė ir mes tą elementą įtraukėme ir į savo uh, veiklos sritį. Tokiu būdu mes padedame jiems dirbti. O kaip mes galime padėti plėtoti, vysti, užtikrinti vystimas ir priekybą? Galime plėtoti infrastruktūrą, nes abiem atvejais yra išlošiama. Didžiausios problemos yra ne tai, kad rinkos uždaros, kad negalima prieiti prie rinkų. Taip mes iš dalies ir užkertame kelią ateimui į mūsų rinką dėl to, kad esame nustatę labai aukštus vartotojų apsaugos standartus. Bet nepamirškite, kad pats ekonomikos keitimasis, kuris, kurį užtikrina prieiga prie rinkos, yra didžiulis. Kai tik tai gaunama prieiga prie rinkos, atsiranda naujas postumis ekonomikai. Mes Karibų regiono valstybėmis kalbame apie tai, kaip galima parama naudingiau uh, nukreipti kad ekonominė prasme iš tiesų jie galėtų lengviau susidoroti su problemomis, kurios atsirado dėl vairiausių įvykių pasaulyje. Nebejotina, kad jeigu šalis patiria, išgyvena nestabilumo laikotarpį, tai tikrai mes kur kas mažiau galime padaryti, nes pirmiausia reikalinga vėl susodinti konfliktuojančias pusės prie vieno stalo. Dar vienas dalykas yra aplinkosauginės problemos. Pagalvokite apie tas a, stichijos katastrofas. Aš lankiausi netaip seniai pavasarį Japonijoje ir a, kalbėjusi su senyvo amžiaus žmonėmis, kurie dabar turi laikinus būstus. Ir jie visi sakė, kad matė, kad Europa jiems padeda Nepamirškite, Japonija yra labai turtinga valstybė ir turi pakankamai didelius pajėgumus, kad galėtų susidoroti su problemomis. Bet kita vertus, kai pažiūrite į žemėlapį ir matote, kokio ilgio pakrantę sudarkė tsunamio banga, tai suprasite, kad Japonija pati negali susidoroti su problemomis ir tai pasakyti nėra apie kitas pasaulio dalis. E, dėkuoju, dar e, penki nori pasisakyti, dar suteiksiu papildomai vienam e, žodį ir dabar, jeigu liks laiko, o dabar ponė Dekaiser. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Aštin. Dėkuoju, kad skirite laiko ir atvykote pas mus. Pirmasis klausimas yra susijęs su vystimosi politika. Kai Lome prieš keletą mėnesių lankėmės Akar sustikime, e, buvo keista, kad e, pagal e, vystimosi fondą neskiriamas dėmesys kultūrai. Buvo bandoma kalbėti apie tai, kad reikia galvoti pirmiausia apie skurdą ir panašius dalykus, bet mums e, nėra visiškai tai priimtina. Ir aš norėčiau kai ką pasiaiškinti. Ponas Piebalgas sakė, kad nebeužsimama bus kultūra nuo šiol, e, nes buvo išsakyta ir kritikos dėl šio aspekto anksčiau. Mūsų komitete kai kurie kolegos sakė, kad reikėtų šį klausimą įtraukti į darbo atvarkę ir norėčiau aš išgirsti iš jūsų, ar paneikite, ar patvirtinkite e, tas žinias dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tai yra komunikavimo priemonė, tai e, susiję ir su žmogaus orumu, taip pat tai yra ir vystimosi priemonė. Dėl to atsisakyti šio elemento bus jeigu bus atsakyta, bus labai apmaudu. Toliau Sirija Sudanas. Nežiūrint to, kas yra daroma vals, šiuose valstybėse, jų, jų labui viskas yra labai sudėtinga. Mes matome, kas vyksta. Uh, kas vyksta Sudane, yra, uh, uh, vyksta uh, ginkluota kova taip pat e, yra mm, tam tikra. Nenakos. Pietų e, Sudanas dirba labai sunkiai, bet mes nežinome iš tikrųjų, kas ten vyksta. Kaip apie finansavimą kokie yra mūsų investicijų rezultatai. Man atrodo, kad viskas yra tarsi rūke. Kalbam apie šalį, kur yra tarsi mūsų iš, vienas iš prioritetų. Nežinau, ar komisija daro, ką nors mes kartais surengėme klausimus ir panašiai, tačiau apie e, padėtį ten iš esmės nelabai ir kalbame. Aš e, esu tikra, kad jūs susėjimus veikiate aktyviai, bet nežinau, kaip iš, iš tikrųjų ponas Dėsdėme yra. Dėkui pirminkė, dėkuoju vyriausiai galiotiniai, kad apsilankė pas mus šiandieną trys klausimai ir trys tam tikri perspėjimai. Kaip žinia, Europoje yra 13 milijonų skurdžiai gyvenančių žmonių ir daug iš jų neturi pakankamai valgyti. Ir uh, tokia yra realybė taryba sakė, kad e, bandys atsisakyti maisto bankų, kurie kainuoja 500 milijonų eurų, bet yra tokie svarbus padėti skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Dabar kyla klausimas dėl Europos įsipareigojimų dėl solidarumo. Antras klausimas. ES užtikrina daug laisvių pavyzdžiui, laisvą paslaugų, prekių, kapitalo, asmenų judėjimą. E, matėme arabų pavasarį ir parlamentas tampa e, svarbia vieta, kuri pradeda kvestionuoti laisvę judėti, ar mes e, nesustabdysime Šengeno sistemos veikimo. Ir mes e, turime galvoti, kad e, dėl tų prin, tiems principams iškyla pavojus. Dabar tai, ką sakė ponė Keller, buvo kalbama apie pagalbą e, vystimusi, apie imigracijos kontrolės, pasienio kontrolę. Jūs sakėte, kad reikia e, skirti daugiau pagalbos vystimusi, kad, šal, kad žmonės neišvyktų iš savo šalies. E, skiriamos lėšos e, laivams įsigyti ir panašiai Senegale, Mauritanijoje. Aš norėčiau paklausti jūsų. Dėkoju dabar. E, kolegė iš Graikijos. Thank you. Dėkoju. Mano klausimas yra panašus į kolegų klausimus. Labai džiaugiuosi, kad mes vis geriau suvokiame, jog vystamoji pagalba yra veiksmingesnė, jeigu ji e, visuomeniai skiriama ne tiek vyriausybiniam lygiui. Mes visi esame pasiryžę kovoti su skurtu ir tai turi padėti. Mano klausimas e, yra susijęs su skurdu. Žinome, kad 13 e, milijardų žmonių gyvena skurde. Atsiprašau, milijonų. Ir E, mūsų mm, komitetui taip pat rūpi šie klausimai. Mes matome, kad išleidžiami yra milijardai tam, kad regione būtų e, tam tikra politika įgyvendinama, hegemoninė arba e, ginklams skiriama e, lėšos, buvo paminėta Argentina. Ir matome vystomąją pagalbą, kuri neduoda jokių rezultatų, tai kokia jos vertė. Aš neišnaudosiu savo dviejų minučių. Ir nekalbėsiu apie Falklandų salas ar Malvino salas Ir e, matome, kiek yra konfliktų Afrikoje, kitur pasaulyje, matome, kiek daug yra problemų. Taip pat viena iš problemų yra uh, sausros. Ir matome, kad uh, vykstant klimato kaitai daugėja sausurų, todėl tampa vis svarbiau, kaip galima greičiau reaguoti į labai rimtas humanitarnės problemas susijusias su sausromis. Norėčiau paklausti, ar egzistuoja kokia nors ankstyvojo perspėjimo sistema, kad būtų galima kovoti su problemomis atsirandančiomis dėl klimato kaitos ar sausrų. Taip pat e, dėl maisto rinkos e, pasiūlos, kokios priemonės, mechanizmai egzistuoja, kad būtų galima uh, išvengti spekulacijų pagrindinių produktų rinkoje. Uh, kas buvo padaryta ir išvestinių produktų um, rinkoje? Ponas Vandistop. Uh, Labai ačiū. E, aš esu naujas šio komiteto narys, dėl to man labai keista, kad jūs tik antrą kartą lankotės jame. Bet e, būtų mal, ir būtų maloniau jūs kur kas dažniau matyti aš girdžiu, vartojant visus labai daug sutrumpinimų ir būtų smagu, jeigu man kas nors paaiškintų, ką jie reiškia. Jūs kalbėjote apie Baltarusiją. Jau antrą kartą jūs atšaukėte diplomatus iš šalies ir manau, kad e, tai e, pasiteisina. Šiandien buvo pasakyta, kad e, Baltarusija savo, kad ES žengia neteisingų kelių, kad eskaluoja situaciją. Aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte į šį klausimą. Įsivaizduoju, kad jūs imatės priemonių prieš tuos funkcionierius, kurie e, remia režimą ir kurie, taip sakant, yra kalti. Kitas klausimas yra susijęs su Iranu. Jūs e, žinote, kokia ten yra situacija E, ir e, dėl sankcijų noriu jūsų paklausti. Ir ar tos sankcijos nedaro žalos žmonėms? E, kokias jūs dar ketinate priimti priemonės, kad ši situacija galėtų baigtis ir kad padėtume žmonėms, kurie kenčia nuo situacijos tai yra ne ponas Giorins? Porą klausimų. Lady Ashton. Pirmasis susijęs su atsakymu, kurį jūs man pateikėte dėl tarybos, kaip daugiau ją pasitelkti. Ir dėl to, kaip e, jūs dirbate e, pagal naująją sutartį. Man atrodo, kad egzistuoja tam tikras nepatogumas ar trūkumas. Aš norėčiau jums pasiūlyti tarybos atstovams ir mūsų komitetui susitikti uždarame posėdėje ir pakalbėti apie problemas, kurias būtų galima ir lengviau išspręsti tokiame posėdėje, o ne svarstant jas viešai. Tai galėtų būti priemonė E, tokiu būdu galbūt galėtume greičiau ką nors išspręsti ir padaryti. Norėčiau, kad jūs sureaguotumėte į tokį pasiūlymą. Antras klausimas yra susijęs su priekyba. Priekyba, pasaulinis priekybos skatinimas yra e, didelio turto e, šaltinis. Bet e, tas turtas ne visuomet patenka ten, kuris būtų e, naudingiausias. Jūs kalbėjote apie įvairius aspektus savo kalboje ir vis tik tai nepasisakėte dėl prekybos integravimo. Problema yra ta, kad nepavyksta uh, išorės ekonomikos įtraukti į išorės politiką. Ar jūs matote, kad tai tikrai yra trūkumas ir kaip galima būtų jį įveikti, nes sutartyje yra numatyta tam tikros kompetencijos komisarui atsakingam už priekybą šioje srityje. Ir aš manau, kad e, reikėtų atvirai kalbėti e, apie šį klausimą ir bendradarbiauti. E, Taigi norėčiau, kad jūs atsakytumėte, e, išsakytumėte savo nuomonę. E, aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte šį klausimą, nes jūs e, buvote atsakinga už tarptautinę prekybą. Dėkoju dabar e, žodis e, Lady Ashton, kuri atsakys į paskutinius klausimus. Labai ačiū. Ačiū Aš e, suprantu, kad kultūros klausimas yra labai svarbus. Pirmiausia, tai yra išaiška, žmonių išaiška ir tai yra galimybė e, sugebėti paremti žmonės kultūrinė prasme. E, ir šita parama gali labai padėti tiem žmonėms įsitraukti į visuomenę ir jos būti jos aktyviais nariais. Tai, tai yra jau įrodyta. Nes matosi, kad žmonės didžiuojasi galėdami būti e, pripažįstami savo visuomenėje, būtent kultūrinė, kultūrinėje platmėje. Taigi, iš tikrųjų mes ne, nenusukome nuo kultūros, mes bandome e, užtikrinti, kad e, tai yra to mišinio, kurį mes čia užmaišėme dalis. Mes gyvenime visokius projektus visame pasaulyje, pavyzdžiui, Indijoje, mes daug dėmesio skiriame kultūrai. Kitas dalykas - kultūros pramonė iš tikrųjų yra E, svarbus būdas, kaip žmonės gali e, iš, išvystyti savo, ne tik savo ekonomiką, bet ir savo tapatybę. Tai būtent kultūros pramonė e, visame pasaulyje gali būti labai sėkminga ir svarbi. Aš apsilankiau kai kuriuose vietose Indijoje, kai ten vykdomi projektai, ten remiami menininkai iš etinių mažumų, iš visos Indijos. Ir iš tiesų jie gauna naudos iš tos, kad jų kultūra yra pripažįstama, jie gali parodyti savo uh, E, sugebėjimus ir jų e, kultūrinis e, tapatumas yra pripažįstamas. Ir taip išauga nuostabus menininkai ateičiai, kurie atneš naudą savo valstybė ir savo tautai. Taigi, aš sakyčiau, kad mes ne nusisukame nuo kultūros, tai taip, bent jau pasakyčiau, dėl pietų sudano. Taigi ši valstybė yra labai trapi, aš sutinku su tuo. Aš kalbėjau su Junktinių tautų e, specialiai galiotiniu Hilgi Johnsonu, e, taip pat e, esu Roslimo Malsono specialiai galiotiniu iš ES. Ir mes žinome, kas, kas vyko ir anksčiau, ir Darfūrė. Ir aš manau, kad mes pietose turime bandyti surasti uh, E, sprendimą, kaip išspręsti šitą naftotiekio klausimą, pasienio klausimą ir e, rasti taikius sprendimus, kad nebebliktų tų e, konfliktų zonų. Labai svarbu, kad vyriausybės pasaulis tenktųsi išspręsti šią problemą. Ir bet kokiu atveju mes ją spręsime ir toliau. Yra daug uh, programinio finansavimo skirta uh, Sudanui. Aš nerandu tikslių uh, atsiskaičių, bet apie 700 milijonų ateinančiams metams skirta yra pietų Sudanui. Taigi, infrastruktūros kūrimas vienas iš tokių svarbių projektų, minėjau anksčiau oro uostą, nes ten transporto keliai yra pakankamai prasti ir jų nėra, todėl labai sunku keliauti. Mes turime rasti bendrą sprendimą dėl naftotekio, kuris būtų tikrai e, naudingas abiems pusėms. Aš žinau, kad susitikimai jau vyksta. Aš manau, kad mes, e, kad mes išspręsime šią problemą kad pietų e, Sudano ekonomika galėtų gauti naudos iš naftos ir Šiaurės Sudanas galėtų gauti naudos iš tranzito kelių. Tai būtų išspręstas e, problemas bent jau artimiausių metų. Tačiau, mes, žinoma, mes taikome didelį spaudimą, mes aiškiname, e, kad e, mes negalėsime savo pagalbą užpildyti tos tuštumos, kuri atsiranda nepasinaudojus tais naftos telkiniais, naftotikiais. Tačiau, žinoma, tas sprendimas nebus greitas. Pone Diezdemera. Jūs kalbėjote apie įvairias problemas susijusius su tarptautiniais klausimais. E, tai būtent, e, kad žmonės neišvyktų. E, taigi vienas svarbiausių dalykų yra ES, kad mes turime pripažinti E, to svarbą, ką mes turime. Tačiau mes turime ir parodyti kitoms valstybėms e, tą naudą, kurią mes galime joms suteikti. Pavyzdžiui, aš e, suteiksiu, pateiksiu pavyzdį. Laisvas asmenų judėjimas. Du dalykai yra svarbus. Pavyzdžiui, studentai, verslininkai, visi žmonės iš tiesų gali mokytis Europos Sąjungoje, keliauti po ją arba vykti po visą Europos Sąjungą verslo reikalais. Ir iš to uh, gauna naudos visi. Nes e, tai ypač padeda ir kaiminėms valstybėms e, e, pagerinti savo ekonomiką, pagerinti savo švietimo situaciją. Ir taip atsiveria plati ir šviesi perspektyva. Ir tos kaiminės valstybės gali tikrai aukti ekonomiškai. Žinoma, žmonės nori gyventi savo namuose vienoje vietoje. Tačiau m, mm, labai svarbu ir gyventi savo valstybę ir prisidėti prie jos. E, ekonomikos bei jos visuomenės. Tačiau žmonės iš kai kurių vietų išsikraustė, ar kitų valstybių persikėlė į kitas valstybės, nes savo valstybėse neranda jokių perspektyvų ir jiems netveriamas jokios galimybės. Žinoma, žmonės nori būti savo šeimomis, su savo draugais. Tačiau e, tai sunku kartai suderinti. Ir mes e, bandome sukurti tam tikrą Europos vertybių krepšelį. E, tai, nes mums visos tos problemos yra suprantamos ir aiškios. Pane teatros. Dabar jūs kalbėte apie, kalbėte apie vystamoją pagalbą. Tai kaip mes o užtikrinama, kad pridėtinė vertė yra sukūrima su ta pagalba. Tai yra vienas iš mūsų tenkančių iššūkių. Man atrodo, kad mes turime rasti uh, protingų būdų, kaip suprasti e, poveikį, kurį mes darome šią pagalbą. Jeigu mes e, e, galvosime, kad užtenka tik tai pačios pagalbos, tada mes prarasime supratimą apie šios pagalbos suderinamumą ir jos santykį su kitomis politikos kryptimis. Tai būtent, kaip mes galime kovoti su klimato kaita, kaip mes galime padėti žmonėms kovoti su krize, stabilizuoti politinius procesus e, būtent aplinkosaugos klausimus įspręsti. Visa tai yra susiję į, nuos, į nuoseklę, nuoseklę strategiją. Taigi visos politikos kryptis turėtų būti suderinamos ir nusekliai veikti kartu, kad būtent jos būtų veiksmingiausios, kad būtų e, e, suteikta į geriausią mm, piniginę vertę. Tačiau ir būtų e, įgyvendamas ir pokytis. Taigi, o kaip kiekviena politikos kryptis gali daryti poveikį visuomeniai ir, ir padinti žmonių potencialą ir padinti žmonių gebėjimus kontroliuoti savo gyvenimus, savo visuomenę, savo kultūrą, savo ekonomiką. Tai reikia e, nustatyti, kuriant bendrą, bendrą nus, nuseklę programą ir strategiją. Taigi būtent šita piniginė vertė ir ES vertybės yra mūsų pagrindinis variklis. Pone Guero jūs kalbėjote apie konkrečią problemą, apie sausras. Taigi, iš ankstinio įspėjimo sistemos, kurias mes turime, tai jos padeda mums gauti daug informacijos, kurios gali padėti apibūdinti klimato kaitos e, poveikį apie oro pakeitį ir apie šimtas arba šimtas e, dvi valstybės e, kenčia nuo klimato kaitos. Jos kai kurios patiria potvinius, kai kurios sausras. Kai kurios sausros yra e, numatomos, e, e, nes matosi, kad, kad jeigu nelyja, tai galima numatyti, kad ir vėliau nelis. Taigi mes turime teikti pagalbą, kuo anksčiau tokiams valstybėms teikti maisto paramą ir kitas paramos rūšis ir žmonės tada liks tose valstybėse. Tačiau mes e, žinome e, ir ką mes matome e, televizijos ekranuose, ką mes žinome iš diskusijų su kitomis valstybių atstovais, tai kad mūsų ambicijos ne visada įgyvendinamos. Yra to, valstybės, kurios kenčia nuo sausros, bet ir valstybės, kurios patiria ir sausai karinius konfliktus. Ir tada mums sunku bendradarbiauti su tomis valstybėmis ir teikti paramą tų valstybių piliečiams. Uh, Tada e, pažiūrėkime į dabartinę situaciją, kaip badas ištinka valstybė, bet ten vyksta karinis konfliktas ir mes negalime padėti tiems žmonėms. Taigi mes turime e, numatyti, kaip mes galime užtikrinti e, maisto gamybos procesą, kaip e, kova su klimato kaita. Pavyzdžiui, e, galbūt e, geriau irigacijos sistemą sukurti arba naudoti tokias kultūras, kurios naudoja mažiau vandens. Taigi mes turime tokią strategiją sukurti, kuri remtųsi analizę. Žinoma, čia ne vieną pavyzdį galėčiau pateikti. Pavyzdžiui, kaip vanduo gali būti tiekiamas arba ir kaip jisai naudojamas. Iš esmės, vandens e, naudojimas e, ir vandens klausimas gali sukelti netgi konfliktus. Aš, aš e, iš esmės nežinau, kas su antrinių produktų rinka yra susiję, tačiau aš sužinosiu. Pone Vandistaukai, jūs kalbėjote apie Baltarusiją ir sankcijas ir apie Iraką kalbėjote. Jūs žinote, kad buvo keletą kartų taikomas sankcijos Baltar Baltarusijai. Aš iš esmės uh, sieksiu, kad e, e, sankcijos būtų ir toliau būtų taikomas, kad jos e, būtų naudojamas kaip spaudimas. Ir būtent mes sieksime savo tikslų. O kitas dalykas, jūs sakėte, kad mes turėtume tikslingai siekti savo tikslo Baltarusijoje. Žinoma, Tokiu atveju mes tokio tikslo tiekime ir Baltarusijoje, ir uh, e, Sirijoje. Mes žinoma, uh, uh, mes bendradarbiavame su asmenėmis, su uh, organizacijomis ir institucijomis, kurios galėtų padaryti poveikį režimui. Žinoma, tai yra labai sunku. Tiek yra ne, tiek kitose valstybėse. Mes jokių būdų netaikome tokių priemonių, kurios pakenktų žmonėms, piliečiams tos valstybės. Uh, Taigi, e, e, Baltarusijoje mes vis dar teikiame paramą paprastiems žmonėms. Ir aš manau, kad e, tai yra puikus pavyzdys, kaip ES bendradarbiauja, taikydama politinį spaudimą. Tai būtent atšaukdama savo ambasadorius iš Baltarusijos. Taigi, pana Gerancijai, dabar grįžtame prie jūsų. Žinoma, aš pasivarlėsiu jumis asmeniškai dėl tarp institucinių reikalų. Uh, E, prekybos klausimas e, e, turėtų būti integruotas labai aiškiai į mūsų strateginę strategiją, taigi ką ES taikytų visam pasauliu. Taigi būtent mes pirmiausia siekime padėti savo žmonėms. Kad Europos piliečiai tikėtų ES dėl daugelio priežasčių. Viena iš tų priežasčių yra ta, kad mes ekonomiškai ir politiškai remiame savo piliečius. Žinoma, jeigu tik taip, jeigu mes paremsime savo žmonės, tada mes galėsime užtikrinti, kad ir kita, kitoms pasaulio valstybėms bus padedama. E, atvira priekyba, tai irgi suteikia abipusios naudos. Ir mes turime šią pagalbą teikti integruotai, tai būtent e, atsižvelgdami tai, ką mes galime pasiūlyti pasauliu ir ką mes galime pasiekti. Man atrodo, kad priekyba yra esminis elementas mūsų strategijoje Čia būtent ir komunikate tai atspindi dėl prekybos ir vystymo. Merci beaucoup. Nuoširdžiai dėkoju. Ši posėdžio dalis baigėsi, susitikimas su ponia Ašton baigėsi. Dėkoju Jums už paskirtą laiką ir iki pasimatymo. reprendre les votes dans... Suosime po kokių 7-8 minučių. Jeigu neturite kortelės nešę, tai per tą laiką susiraskite jas.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 mesdames et messieurs merci de prendre place. où est ce que j'ai ma liste de vote? mesdames et messieurs merci de prendre place nous allons commencer. Panas ir ponai, prašom užimti vietas, mes pradėsime už pusės minutės balsavimą ir pasitikrinkite, ar visi turite balsavimo korteles. Salut, Michel. Hello. Merci aux assistants de. Ačiū. Taigi, prašome užimti vietas. Mes labai trumpai pasitikrinsime, ar veikia sistema. Pradedame balsuoti. Tai yra tik tai bandomasis balsavimas. Keturi asmenys nebalsuoja. Trys, du, vienas. Kągi, visi balsavote tvarkuoju. Viskas veikia. Alors, premier vote, donc, dont le rapporteur a monsieur. Taigi, pirmiausia, balsuojame dėl pranešimo, kurį parengė ponas Kačmarekas. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Antras pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau kitas pakeitimas atkrenta. Trečias pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Už ketvirtas pakeitimas už prieš patvirtinta. Septintas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Penktas už prieš susilaikę patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Tryliktas už prieš susilaikę reikia pasitikstinti. Balsuokime dėl 13 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas. Man atrodo, vienas asmo balsavo per daug, bet aišku, kad patvirtintas pakeitimas 14 už, prieš, susilaikė patvirtinta 15 pakeitimas, už, prieš, susilaikė patvirtinta 8 pakeitimas už, prieš prieš susilaikę patvirtinta 16, už prieš susilaikę patvirtinta 17 pakeitimas, už prieš susilaikę. Man atrodo, kad patvirtintas pakeitimas, sako pirmininkė, bet pasitikrinkime balsuodami elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Tai patvirtintas pakeitimas. 18 atkrenta. Toliau šeštas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, aštuntas už prieš susilaikę patvirtinta, devintas už prieš susilaikę patvirtinta, dešimtas už prieš susilaikę patvirtinta, devynioliktas už prieš susilaikę atkrenta, dvidešimtas už prieš susilaikę, dešimtas už prieš susilaikė patvirtinta, 21 už prieš susilaikė patvirtinta, 11 už prieš susilaikė patvirtinta, 22 už prieš susilaikė patvirtintas. Toliau. Dabar už pirmą antrą. Patirti antras už prieš. Atmesta. Trečias už prieš Patvirtinta ketvirtas už prieš. Patvirtinta penktas už prieš. Susilaikė patvirtintas. Ne, reikia pasitiksinti, sako pirmininkė. Balsuojame elektroniniu būdu dėl penkto pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas. Pakeitimas. Šeštas pakeitimas. Už prieš. Susilaikė patvirtinta aštuntas už prieš susilaikė patvirtinta, devintas už prieš. Pirmininkė atsiprašo. Devintas pakeitimas balsuojame dalimis. Pirma dalis už prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl, pakei... dėl pakeitimo pirmos dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar aš devinto pakeitimo antroji dalis už prieš susilaikę atmesta už prieš susilaikę patvirtintas dešimtas, vienuoliktas atkrenta. Taigi dabar galutinis balsavimas, kas už pranešimą. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Toliau balsuosime dėl kito pranešimo. Pirmininkė yra susitarimas tarp pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų, kad kito balsavimo atveju dėl pranešimo galima balsuoti grupėmis. Pakeitimų grupėmis. Gerai. Taigi balsuosime grupėmis. Trys pirmieji pakeitimai, kuriuos teikia ponė Berman, už prieš patvirtinta galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Taigi, kitas pranešimas patvirtintas. Pereikime prie antros pakeitimų grupės. Balsuosime už pakeitimus nuo pirmo iki sąrašo pabaigos. Jeigu bus patvirtintas pakeitimas žodžiu, tada atkrenta šeštas pakeitimas. Taigi balsuojame už visus, už prieš susilaikę. Patvirtinta galutinis balsavimas. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsuokime. Trūksta vienos mens balso. O dabar vienu per daug. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienbalsiai pranešimas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Toliau. E, viskas anglų kalba. E, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime dėl pirmojo pakeitimo. Balsavimas baigtas atrodo atmesta. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, trečias už prieš susilaikė patvirtinta, ketvirtas už prieš susilaikė atmesta, penktasis už prieš susilaikė patvirtinta, pirmasis žodinis, pir, e, kas už prieš susilaikė patvirtinta, e, šeštas atkrenta. A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, aš, septintas, kas ne, sako pirminkė. Devintasis pakeitimas, kadangi du ankstesnės krenta, devintasis už, prieš, susilaikė patvirtinta, dešimtasis už, prieš, susilaikė patvirtinta, vienuoliktasis už, prieš, susilaikė atmestas. Dvyliktasis už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime dėl dvyliktojo, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tryliktas pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Žodinis antrasis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktas, o ne. Penkioliktasis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Žodinis trečiasis, už, prieš susilaikė patvirtinta. E, tolesnis atkrenta, septynioliktas už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuonioliktasis už, prieš susilaikė atmestas. Devynioliktasis už, prieš susilaikė patvirtintas. Dvidešimtasis dvi dalys pirmoji už Ne, atkrenta, sako pirmininkė, atsiprašau. Galutinis balsavimas, elektroninis, balsavimas baigtas, balsuojame dėl viso pasiūlymo. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Sveikinu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 Dar turime balsuoti dėl dviejų dalykų. Prašau neišeiti. Oi. Dar du balsavimai. Du klausimai. Galutinis balsavimas kiekvienu atveju be jokių pakeitimų, Bals, nes nėra pakeitimų, taigi uh, laukiu, kol ponas Gerė ir atsisės į savo vietą. E, elektroninis balsavimas dėl nuomonės projekto. Kas už? Elektroninis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau dar vienas klausimas. Prašyčiau pasilikti, būtų apmaudu. Jeigu išeitumėte, 14 punktas pono Noizerio nuomonės projektas skirtas įtre komitetui dėl savo iniciatyvos rengi, rengiamo pranešimo, dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais energetikos politikos klausimais. Tai yra, kalbam apie strateginį požiūrį siekiant saugaus, tvaraus ir konkurencingo energijos tiekimo. Norėčiau paprašyti tylos, o dabar ponas Noizeris e, pasisakys. O ponė Noizerį, prašom. Ja, viel, viel Dank, Frau Präsident. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia mes kalbame apie mūsų komiteto nuomonę dėl išorės energetikos politikos. Mes mėnesio pradžioje kalbėjome apie energetikos politiką besivystančiams valstybėms 2013 metams e, priėmėme pranešimą Ir čia yra mūsų nuomonė pramonės mokslinio tyrimo energetikos komitetui. Žinoma, mes e, bandysim, e, kaip tik ir pakartojame tą pranešimą, dėl kurio balsavome. Žinoma, aš palankiai vertinu, e, kad komisija į komunikatą įtraukė galimybę užtikrinti visuotinę galimybę naudotis energijos ištekliais. Ir kad buvo paskelbta, kad energetika visiems turi būti prieinama. Mes kaip e, Europos parlamentas, mes padarėme savo namų darbus, tiksliau paskelbėme, kad e, padarysime namų darbus, dabar mes juos ir darome. E, svarbu, kad pasakyta, kad energiją galima naudotis visi, kad energija turi būti nebrangi, visiems prieinama ir užtikrintas jos tiekimas, nes besivysinčiose valstybėse dėl to kyla problemų. Kai ES derasi dėl energetikos politikos su trečiosiomis valstybėmis, aš manau, kad yra labai svarbu, turi būti, kad e, būtų atsižvelgta į vystimosi tikslus, tai yra būtent į gerą valdyseną, decentralizavimą ir, žinoma, žmonių teisės bei demokratizavimą tų valstybių. Galiausiai ES į dėrybas su trečiosiomis šalimis e, turi įnešti tam, tam tikrą suinteresuotumą ne trumpalaikiais tikslais, bet ilgalaikiais tikslais atitinkamoje valstybėje. Kitas dalykas - skaidrumas ir demokratinė kontrolė bei pilietinės visuomenės dalyvavimas turi būti užtikrinti. Ir, ir tai turi kontroliuoti ES, kad būtent, kalbant apie bio kūrą, būtų, nebūtų neigiamo politinio bei ekonominio poveikio. Tai yra penki pagrindiniai punktai, pasiūlymai, kuriuos mes kaip komitetas pateiksime atsakingam pramonės mokslinio tyrimų ir energetikos komitetui. Ačiū. Merci beaucoup, Monsieur Neuser. Je passe donc la parole à, euh, aux députés qui veulent intervenir. Je passe la parole donc à Madame Keller. Žodį sutikiu poniai Keller. Ačiū Aš atstovauju e, poniai Katrin Grės, mūsų pradėš, šiandien pradėšėjai. Iš esmės aš žinau tą problematiką. Iš esmės mes sutinkama su tuo, kas buvo pasakyta nuomonėje. Mums tik tai klausimas kyla, ar mes galėtume ką nors naujo pridurti ir daugiau priimta sprendimų šiais klausimais. Mm. Mes galbūt dar pateiktume e, pakeitimą dėl penkto e, punkto. Čia mes norėtume pasisakyti apie e, biokūro intensyvesnį auginimą, tai yra, tai yra gamybą, nes būtent kai kur žemės ūkio kyla grėsmė dėl monokultūrų, tai varsime, vienos rūšies augalai tik tai auginami, iš kurių išgaunamas biokūras. Uh, ir kartais gali būti sunaikinama gamtos ištekliai. Dėl to tai iškirsti miškai arba padaroma žala, kitokia žala aplinkai. Dar kitas klausimas dėl biomasės gamybos. E, eni pranešime. Čia buvo pateiktas ir žo, klausimas žodžiu, tačiau mes dėl jo nebalsuavome. Aš, mes norėtume dėl to iškelti tą biomasės klausimą. Ir dėl, dėl to, kad mes turime pateikti nuomonę dėl flekt, mes manome, kad būtų teisinga, kad e, įtrauktume ir tam tikrą nuostatą dėl biomasės, nes tai e, yra mūsų e, komiteto kompetencija. Uh, Čia, žinoma, pasiūlymo konkrečių nėra, tačiau jeigu būtų papildyta šitą nuomonę e, nu, tomis nuostatomis, tada manau, kad mes jai visiškai pritartume. Ačiū, ponia Šnybrieska. Ačiū, e, ponia pirmininkė. Ačiū už pranešimą, ponia Noizerį. Ačiū už tai, kad e, iškėlėte politikos nuseklumo klausimą. Nes kartais susidaro įspūdis, kad kartais koncepcija visiškai atvirkščiai suprantama. Tai būtent e, e, ir keliamas klausimas, kaip vystimosi politika gali prisidėti prie energetikos politikos vystymo. Mes, žinoma, dar pasikalbėsime dėl šios nuomonės, bet bet kokiu atveju norėtume pasveikinti su šiuo pranešimu. Ir ačiū už jį. Ačiū, pane Jestram. O tada mm, komisijai, ar yra komisijos atstovų, ar komisijos atstovė, prašau. Iš, iš esmės tik pakeliui dabar yra pas mus komisijos atstovai, e, e, be 15 minučių šešias turėjo ateiti bent jau komisijos atstovai. Tačiau bet kokiu atveju komisija bent jau stengiasi būti punktuali, o mes čia e, anksčiau baigėme darbą. Bet e, aš manyčiau, kad komisija vis tiek turėtų būti bent jau anksčiau negu numatyta. Nes įmanoma visai, kad mes greičiau baigsime darbą, išnagrinėsime klausimus. Ir manau, kad bent 15 minučių anksčiau turėtų būti komisijos atstovai. Aš bent jau asmeniškai nelauksiu 15 minučių komisijos atstovo. Tai suteiksiu žodį ponui Noizeriui. Ir e, perspėkite e, komisiją, kad taip nepasikartotų, nes neįmanoma dirbti. Ačiū už pastabas iš kolegių. Aš manau, kad e, politikos nuseklumas turėtų būti mūsų pagrindinė tema. Tai ne politikų turėtų būti pagrindinis klausimas, bet mūsų. E, žinoma, e, ir, ir mm, ponios Keller pasiūlymus įtrauksime, jie yra labai konkretus ir dalykiški ir manau, kad jie tikrai patenka į mūsų komiteto kompetencijos rytį. Ačiū, ponė Noižerį. Gaila, kad komisijos atstovų nėra. Norėčiau padėkoti visiems dalyvausiams posėdėje. Taigi, o dabar nutraukime posėdį ir 9 val. rytoj pratęsime jį.